Well, good morning, everyone. Labas rytas visiems. Mes tęsame užimtumo komiteto posėdį, kuris buvo nutrauktas vakar, vakare. Aš norėčiau Jums pranešti, kad šiandien yra verčiama į visas kalbas išskyrus maltiečių, gėlų, kroatų ir suomių kalbas. Taigi tikiuosi, kad dauguma Jūsų bus patenkinti. Be to, norėčiau pasakyti Jums, kad šiek tiek vėliau šiandien vyks klausimai skirti Europos jaunimo renginiui. Ir panašu, kad prie mūsų prisijungs maždaug šimtas jaunų žmonių. Ši salė nėra didelė. Joje yra 210 vietų. Ir jei mes uh, skaičiuosime, kad mūsų e, klausimuose dalyvaus visi komiteto nariai ir jų padėjėjai, tuomet e, jiems prireiks 190 vietų. Todėl aš norėčiau visų paprašyti, kad kai prasidės e, klausimai, jūs visi pasistengtumėte atsisėsti kuo arčiau prezidiumo, tam, kad jaunimas galėtų užimti visas kitas likusias vietas nes mes norime, kad ir jie jaustųsi, kad dalyvauja mūsų klausimuose. Na kągi, o šiandien pirmasis mūsų darbo atvirkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Michaelu O'Flaherty, kuris vadovauja pagrindinių teisų agentūrai. Taigi pirmiausia, suteisiu žodį jam maždaug dešimčiai minučių, o po to galės pasisakyti tarptautinės darbo organizacijos uh, atstovas, kuris sėdė štai tenai stalo gale, komisionė atsiuntė savo atstovų. Tai reiškia, kad iš karto po to galėsime pradėti diskusiją su komiteto nariais. Taigi, ilgai nedelsdama, profesoriau Oflarty, prašau. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėji komiteto nariai, gerbėjai bičiuliai. Pagrindinių teisų agentūros vardu Aš norėčiau pasakyti, kad man yra didelė garbė kreiptis į jūs šį rytą. Mes manome, kad jūsų komiteto darbas yra nepaprastai svarbus, ginant pagrindinės žmogaus teisės. Galiu pateikti jums daug pavyzdžius. Mane, man atrodo, kad Hartijos 15 straipsnis yra nepaprastai svabru, svarbus, kadangi jame yra nustatyta visų ES piliečių teisė dirbti visoje ES ir 31 hartijos straipsnis, kuriame yra kalbama apie teisę į padorės darbo sąlygas. Be to, taip pat reikėtų nepamiršti, kad su užimtumu susijusios teisės pagarba joms padeda užtikrinti, kad laikomasi būtų ir kitų e, piliečių teisų. Ir šiandien mes kalbėsime apie uh, tą mūsų darbą, kuris yra susijęs su jums patikėtomis kompetencijomis. Pirmiausia, tai yra žmonių išnaudojimas darbe. Kai mes kalbame apie labai e, rimtą žmonių išnaudojimą darbe, mes turime galvoje tas išnaudojimo formas, kur, už kurias yra numatyta baudžiamoji atsakomybė valstybės narėse arba už kurias turėtų būti numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal ES teisės aktus tai reiškia, bet neapsiriboja vergovę, priverstinių darbų ir uh, kitas darbo e, formas, kurias draudžia užimtų uh, darbdavių e, veiklos direktyva. Mūsų agentūra įsamei nagrinėjo visas rimto žmonių išnaudojimo darbe formas. Ir 2015 metais mes paskelbėme ataskaitą. Ir tai ši ataskaita yra kol kas vienintelė ataskaita, da, kurioje kalbama apie įvairias žmonių išnaudojimo darbę formas. Mes apžvelgėme še, 600 profesijų 21 šalyje. Nagrinėjome įvairius rizikos veiksnius, kurie, da, paska, kurie skatina žmonių išnaudojimą. Ir taip pat galvojame apie taip, kaip galima būtų skleisti geriausią praktiką. Mūsų tyrimas, kurie, mūsų agentūros atliktas tyrimas parodė, kad žmonės darbe e, yra išnaudojami labai dažnai, tačiau labai lietai kas nors yra traukiamas atsakomybėn už tai. Ir tai be abejo mus neramina. Mes matome, kad yra įsitvirtinęs e, nebaudžiamumas kuris yra pagristas trim ramšiais. Pirmiausia, tai yra labai nenusekli baudžiamoji teisė, antrojo, tai yra nepakankama stebėsena ir trečias veiksnys. Tai yra tai, kad mes neturime labai aktyvios politikos ir nesijimam iniciatyvos pradėti tyrimus. Bet to mes išsiaiškinome, kad šios išnaudojimo formos pasireiškia itin ryškiai keliose sektoriuose, tai yra žemės ūkis, statybų sektorius, apgyvendinimo sektorius, maitinimo sektorius ir namų ruošos darbuotojų sektorius. Taip pat norėčiau pasakyti, kad atsižvelgdama į šią ataskaitą pagrindinių teisų agentūra tęsė darbą šioje srityje ir 2017 metais mes ketiname paskelbti naują ataskaitą, kurioje bus kalbama apie e, užsienio piliečių dirbančių ES padėtį ir jų nuomonę apie jų darbo sąlygas. Ir mes nenorime apsiriboti tik tai tam tikrų profesijų požiūrių į darbo sąlygas. Mes norime taip pat paklausti ir darbuotojų, ką jie galvoja apie savo darbo sąlygas. Ir todėl mes tikimės, kad 2017 metais mūsų skelbiama ataskaita padės jums jūsų darbe. Bet dabar, ta, galvodami apie tą ataskaitą, mes manome, kad kol kas reikėtų remtis 2015 metų tyrimo ataskaitos rezultatais. Ypač šiais. Pirmiausia, reikėtų da, parengti išsames apibrieštis, kurios uždraustų bet kokį darbuotojų išnaudojimą. Antra, reikėtų sustiprinti stebėseną, stiprinant profsąjungų, e, finansų policijos ir priežiūros institucijų įgaliojimus. Šios institucijos turi būti tinkamai įgaliotos ir aprūpintos, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Trečia, reikia sukurti taip pat e, socialinės, e, socialinių rodiklių sistemą socialinių žymėjimų sistemą tam, kad vartotojai galėtų da, aiškiai matyti, kokie gaminiai yra gaminami naudojant, nes, um, išnaudojant darbuotojus. Ketvirta, taip pat valstybės narės reikia iš anksto perspėti apie da, uh, tai, kad gali kilti rizika, kad kai, kai kuriuose sektoriuose darbuotojai gali būti išnaudojami. O dabar jums leidus, aš norėčiau trumpai paminėti dar dvi sritis, kuriuose mes taip pat aktyviai dirbame ir kurios turėtų būti įdomios ir jūsų komitetui. Pirmoji iš šių uh, sričių yra Romų padėtis. Romų bendruomenė, kaip jums yra žinoma, yra didžiausia tautinė mažuma Europoje. Ir būtent šį tautinę mažumą ir kenčia nuo didžiausio išnaudojimo. Uh, Mes žinome iš savo darbo e, patirties, kad Romų bendruomenės atstovai labai dažnai susiduria su, e, e, su diskriminacija darbo rinkoje. Jiems labai sunku įsidarbinti, jie turi nepakankamus įgūdžius, bet to jie paprastai gyvena atskirai nuo kitų žmonių ir dažnai yra diskriminuojami. Ir dėl visų šių priežasčių jiems labai sunku yra įsitvirtinti darbo rinkoje. Pagrindinė teisų agentūra ketina nes, lapkričio 28 dieną paskelbti naujausią informaciją apie Romų padėtį. Ir aš iš karto dabar jums galiu pasakyti, kad tie duomenį, ta, ta informacija tikrai yra labai neraminanti. Nes ji parodo, kad tik tai 30, 30 procentų Romų nuo 20 iki 64 metų dirba. Tuo tarpu da, šios amžiaus grupės darbingumo vidurkis yra 70 procentų. Ir tik 37 procentai jaunų Romų arba mokosi, arba dirba. Europos vidurkis yra 88 procentai. Taip pat reikėtų pasakyti, kad įgyvendinant 2013 metų tarybos rekomendaciją uh, užtikrinti de, uh, Romų prieigą prie darbo uh, rinkos, susidurime su rimtais sunkumais. Ir baigdamas, gerbėjai komiteto nariai, aš norėčiau pakalbėti apie neįgalumą. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisės konvencijos 27 straipsnėje yra pripažintos neįgaliųjų žmonių teisė dirbti e, tokiamis pasąlygomis kaip ir visi kiti žmonės. Ir jūsų komitetas yra vienas iš trijų Europos parlamento komitetų, kuris e, e, stebi, kaip yra gyvendinama neįgaliųjų teisų konvencija. Taigi šis klausimas jums turėtų būti itin aktuolus. Ir Mano vadovaujama agentūra taip pat yra surinkusi nemažai informacijos šiuo klausimu ir ji taip pat mus neramina. Europos statistikos e, departamentas e, parengė, e, nes nepaskelbė informaciją apie pajamas ir gyvenimo sąlygas. Ir 48 procentai neįgaliųjų žmonių susiduria, e, e, susiduria su sunkumais e, ieškodami darbo. Ir mes galvojame apie įvairias iniciatyvas, kurios galima būtų imti šioje srityje. Galima būtų, pavyzdžiui, taikyti įvairias skatinamasias priemonės. Pavyzdžiui, Portugalijoje privačioms įmonėms, kurios samdo moteris su negale, uh, ypač kai tos moteris įsidarbina pirmą kartą, da, gali tikėtis tam tikrų, o, o, tam tikrų o, o, privilegijų. Kroatijoje darbdaviai privalo taip pat laikytis. O, neįgaliems nustatytų kvotų, kurios e, būna nuo 2 iki 6 procentų. Taigi tai yra geros iniciatyvos, kurių ėmėsi valstybės narės ir aš manau, kad mes turėtume jomis pasinaudoti, turėtume skleisti informaciją apie jas, tam, kad galėtume e, užtikrinti, kad kuo daugiau neįgaliųjų įsitvirtintų darbo rinkoje. Tai tiek, ponė pirmininkė, pagrindinių teisų agentūra, be abejo, da, su malonumu sakysiu bet kokius jūsų komiteto narių klausimus. Aš atvykau su kolega Alben Dieg ir jis padės man atsakyti jūsų klausimus. Ir aš galiu, ponė pirmininkė, patikinti, kad pagrindinių teisų agentūra ir toliau yra pasiryžusi padėti jums dirbti labai svarbu darbą, jums patikėtą svarbų darbą. Dėkuoju, dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Himain. Prašau, jūs turite maždaug penkias minutės. Me, labai dėkuoju, labą rytą, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Buvau pakviestas e, sureaguoti į tą pirmąjį pasisakymą ir galbūt pridurti vieną kitą informaciją. Taigi aš taip pat e, būsiu pasiruošęs atsakyti visus užduotus klausimus. Sakyčiau, kad tikrovė yra liūdna. Mes pa, paskutinėme pranešime matėme, kokie yra iššūkiai. Taip pat e, žinome, kad e, dabar yra beveik 21 milijonas e, žmonių, kurie susiduria su problemus, išvelgdami į e, persiekėjimus. Tai e, buvo kalbame apie 6 tūkstančius. Tai jeigu mes palyginame tuos 21 milijoną, kuris nukentėjo nuo išnaudojimo darbe ir tuos 6 tūkstančius, tai matome, koks susidaro trūkumas, disbalansas. Taip pat nesenai mes matėme, kad yra daug kitokių iššūkių e, jungtinių tautų valstybėse narėse. Yra tas numatytas 8,7 e, procentų lygis, kuris turėtų būti taikomas e, aukoms nukentėjusiems, jisai e, yra dar nepasiektas. Aš taip pat kviečiu visus apsilankyti mūsų tinklapyje, nes per pastarosius keturis mėnesius turėtų vykti uh, regioninės konsultacijos ir mm, sieksime užtikrinti, kad jūs galėtumėte juose aktyviai sudalyvauti. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra e, prievartinio darbo protokolas, kuris e, buvo pasirašytas prieš du metus taptautinėje konferencijoje. Dabar protokolą ratifikavo devynios šalis ir aš norėčiau paraginti visas valstybės, e, kad būtų padaryta viskas, jog ratifikavimas būtų kaip įmanoma greitesnis, nes mes esame atsakingi už 21 milijoną tų nukentėjusių nuo privartinio darbo. Taip yra tas 21 milijonas ir e, iš to gaunamas pelnas, nusikaltelių pelnas yra 150 milijardų e, dolerių. Taigi mes turime su tuo kovoti ir e, dėti reikiamas pastangas. Mums reikia veikti neatidėliotinai. Taigi aš taip pat esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Kągi dabar kreipsimės į parlamento narius. EKR e atstovas Stevensas, taip pat Pone Kari paprašė žodžio, gal dar kas nors norėtų, taigi pradėsime nuo Helga Stevens. Ačiū. Pirmininkė, labą rytą, kolegos. Dėkoju už tokį įdomų pasisakymą. Turiu du e, klausimus pakalbėti apie darbuotojų išnaudojimą ir negaliuosius asmenys. Kalbant apie darbuotojų išnaudojimą, tai panašu, kad teisinė bazė šiek tiek pasikeitė, bandoma kriminalizuoti tuos sunkius nusikaltimus įvairiuose sektoriuose, kuriuose yra išnaudojami darbuotojai. Daugelis valstybių narių jau ėmėsi pakankamai aktyvių veiksmų išspręsti šią darbuotojų išnaudojimo problemą visose sektoriuose. Nepaisant to, reikėtų stipresnės lyderystės ir koordinavimo tarp valstybių narių institucijų, kad būtų pasiektas toks bendras požiūris ir bendri veiksmai. Taip pat tai turėtų leisti lankščiai derinti nacionalinius išteklius. Mes taip pat turime nepamiršti, kad išnaudojimas yra tartautinis fenomenas ir reikia tartautinių pastangų. Kiekviena valstybė gali persikėti nusikaltėlių savo valstybėje, bet e, tikriausiai mums reikia platesnio požiūrio ir kovoti su tartautinio nusikalstamumo modeliais. Taip, valstybės narės ir ES galėtų taip pat bendradarbiauti su tartautiniais partneriais ir tai daryti veiksmingų būdų. Kągi turiu dar ir klausimų. Ar iš tyrimo jūs galite identifikuoti ES tam tikrą modelį, ar išnaudojimas darbo vietoje tam tikrose sektoriuose sustiprėjo, ar galbūt tam tikrose sluoksniuose, ar išnaudojimas labiau paplitęs trečiųjų šalių piliečiams arba ne ES piliečiams? Gal turite gerovių praktikų, gerųjų pavyzdžių, kaip valstybės imasi veiksmingų priemonių kovoti su išnaudojimu darbe. 2015 e, metais Junktinėje karalystėje buvo patvirtintas moderniosios vergystės e, įstatymas. Ir kaip EFRA ir e, bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir dalinasi informaciją. Dabar perėsiu prie kito klausimo, tai yra neįgaliųjų. Jūs sakėte, kad 48 e, procentai neįgaliųjų dabar yra įdarbinti palyginus su 87 aktyviais e, dirbančiaisiais. Ar įmanoma rasti sprendimų? Mes e, turime žvelgti į tikslus. Tačiau nepaisykime vien tik tai kvotų. Juk daugelis verslininkų sako, kad jie laikosi įsipareigojimų, tačiau turime suprasti, kur, kokiuose organizacijose įmonėse dirba e, neįgalėjai asmenys. Nes e, argi pakanka vien tik tai įdarbinti neįgaliuosius, ar jie turi kažkokių mokymo galimybių, e, galimybių kilti karjeroje, ar yra kažkokių pavyzdžių. Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį į būtent tokią problemą. Nes taip pat galima paminėti ir išsilavinimo lygį, nes negalėjai dažnai neturi tokių pat lygių galimybių įgyti išsilavinimą kaip įprasti studentai. Ir čia yra ir tas e, automatinis poveikis darbo rinkai mes sakome, jog turime pradėti nuo e, gero išsilavinimo, kurį suteiktume neįgaliesiems. Tai yra kaip pagrindas, nes turėdami diplomą jūs tikrai galite lengviau įsidarbinti, nesvarbu, jūs būsite neįgalus ar ne. Taip pat turime paminėti ir įgalinimą. Kai buvo kalbėta apie kvotas, tai, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje įvyko Buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, jog įmonės nesirenka įdarbinti neįgaliųjų ir yra, yra pasiruošusios sumokėti baudas. Tai kaip mes galėtume paskatinti tą neįgaliųjų įtraukimą į, į, da, į įmonės ir apskritai visuomenės gyvenimą. Taigi aš pasisakau už tą įtrauktinį švietimą ir įtrauktinį darbą. Dėkoju. Yra penki kalbėtojai ir tuomet e, suteiksime e, žodį prelegentams atsakyti į klausimus. Pane Karė. Tikrai labai įdomus jūsų pranešimas, tema yra labai įdomi ir e, tikrai nekartą mes apie tai jau esame diskutavę šiame komitete ir labai rimtai ją vertiname. Norėčiau Jums užduoti du klausimus. Pirmasis, kai kalbame apie Jūsų rekomendacijas, Jūs teigiate, kad reikia daugiau įtraukti regionės valdžios atstovus, e, taip pat profsąjungų atstovus. Pavyzdžiui, Danijoje, kai buvo atliekamos inspekcijos stebėjimai, tai buvo pastebėta, kad darbdaviai, žinoma, įsitraukė į tą teigiamą procesą, tačiau e, nėra pasiekiami teigiami rezultatai. Taigi, kaip padaryti, kad e, nebūtų išvengiama tokių patikrinimų. Dabar jūs kalbėjote apie tą protokolą. Ar jūs galėtumėte konkrečiai e, pasakyti, kuo tas protokolas yra naujas, kuo, kokiu yra nu, novatoriškų instrumentų, kad mes galėtume tikrai e, dirbti pakankamai veiksmingai? Dėkoju. Kitas kalbėtojas Dominik Martin. Dėkuoju pirmininkė. Aš noriu padėkoti Oflaipcijai už labai įdomią pateiktą informaciją. Iš tiesų, tai, ką reikėjo įrodyti, jūs įrodėte. Mes jau metų metus kalbame apie tai, kad e, pir, pirmoji pagrindinė imigracijos auka yra žinoma patys imigrantai, kurie yra išnaudojami ir mm, kurie, nepaisant gražių žodžių, dirba statybų sektorėje, žemės ūkyje arba mm, namų priežiūros sektorėje. Taigi Noriu Jūs pasveikinti. Iš tiesų Jūs įvardinote teisingą dalyką, kad e, pirmieji nukentėjusiai ir yra imigrantai. Mes pirmiausia turėtume spręsti viso ko priežastį, tai būtent imigracija. Tai ir yra mano klausimas arba net ir pasiūlymas. Taigi sakyčiau, kad e, tinkamiausias būdas apsaugoti užsienio darbuotojus, darbininkus, tai visų pirma yra apsaugoti savo sienas, apie tai mes dėje nekalbėjome. Antra, re, suvaldyti migracinius srautus, apie tai taip pat nebuvo kalbėta, nes uh, darbuotojai iš užsienio iš tikrųjų gali e, užpildyti tas spragas, kur yra e, ES poreikių. Tai ir yra e, tas reguliavimas, organizavimas. Taip pat reikia kovoti su žmonių e, gabentojais, imigrantų gabentojais, kurie piešia gražų e, gražią ateitį visiems tiems norintiems emigruoti. Juk vienas kolega ką tik kalbėjo apie e, seksualinį išnaudojimą, kaip yra išnaudojami tie migrantai. Taigi turime kovoti su tais e, žmonių gabentojais, e, kurie uždirba milžiniškus pinigus. Taigi, viena vertus, kaip yra tos įmonės, kurios įdarbina imigrantus, jas reikia bausti, bet antra vertus ir yra visa šita nusikalstama sistema, kuri pelnosi milijonais iš žmonių gabenimų. Taigi, atvirai pasakysiu, labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia ir pasakėte savo kalbą. Dėkui. Toliau Lopes atstovas. Lopes, ponas Lopes, SND atstovas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus mūsų prelegentams. Pirmiausia, apie eksploatavimą darbo vietoje ir konkrečiai imigrantus. Taigi mano klausimai tokie, ar jūs manote, kad e, darbo teisės e, pastaraisiais metais atlikti pakeitimai, ypač e, kolektyvinio ginčių sprendimo sistemos pakeitimai, apsaugo piliečių teises. Nes mes matėme tikrai agresyvių darbo rinkos reformų ir konkrečių pokyčių darbo rinkoje. Sudarinėjimos laikinos sutartys, kitokio susitarimai. Tai argi, ar tai įtakoja pagrindinės darbuotojų teises ar ne? Kitas klausimas yra ne tiek dėl išnaudojimo, bet dėl ekonominių ir socialinių piliečių teisių. Ar jūs nemanote, kad Europos parlamento ir Europos komisijos, Europos socialinių teisių ramšio e, kūrimas bus e, geras ir tinkamas atsakas šioje šiuose problemuose. Dėkoju toliau Eduard Martin. Dėkoju, pirmininkė. Aš tik tai norėjau pabrėžti tai, kad jūs visiškai nekalbėjote apie moterų diskriminaciją. Daugelį Europos valstybių atkreipiamas dėmesys į tai, kad moteris gauda, gauna nevienodą atlyginimą ir tą reikia aiškiai pasakyti. Tai vyksta mūsų valstybėse valstybėse, kurios yra įsivyšiusios ir pranašesnės už daugelį pasaulio valstybių. Kitas dalykas tai yra diskriminacija darbo vietoje. Konkrečiai yra e, vyresnio amžiaus e, darbuotojų diskriminacija. Tai yra žinoma, atrankos kriterijai, tai yra įdarbinami 20-mečiai, 30-mečiai, ką tik tai baigę studijas arba turintys nedidelę patirtį ir nustumiami į šalį patirtį turintys darbuotojai. Jūs taip pat e, kalbėjote apie tai, kokį vaidmenį turėtų su, suvaidinti profsąjungos iš tiesų profsąjungų veiksmai vis labiau kriminalizuojami. Kelma vis daugiau bylų prieš e, juos. Ir man atrodo, tai jau buvo pasakyta ir jūs pabrėžėte e, profsąjungų svarbą, nes tose įmonėse, kur veikia profsąjungų asociacijos, tai e, problemų e, mažėja. Pavyzdžiui, tiek dėl e, neįgaliųjų tiek dėl moterų ir dėl kitų dalykų. Taigi, čia juk esama e, tam tikrų teisinių priemonių, kurios galėtų būti privalomos visos Europos mastu. Tai yra e, neįgaliųjų įdarminas ir mm, užmokesčio, vienodų užmokesčio klausimai, darbo sąlygos ir panašiai. Tai galėtų būti skaidrus instrumentas kovoti su visomis diskriminacijos formomis ir ypač su e, prievartinio darbo apraiškomis, nuo kurio kenčia mūsų piliečiai. Ačiū. Dėkoju, kągi aš e, grįžtu prie mūsų svečių ir žodį vėl suteiksiu flyertai. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš pasisengsiu atsakyti kai kuriuos man užduotus klausimus ir po to mano kolega atsakys į tokius labiau, labiau techninius klausimus. Pirmiausia, atsakydamas ponios Stevens labai įdomų klausimą. Aš paprašysiu kolegos atsakyti į tuos klausimų aspektus, kurie yra susiję su dideliu išnaudojimu darbe. Aš kaip pakomentuosiu jūsų klausimą apie neįgalumą. Uh, Iš tikrųjų, aš Jums pritariu, kvotos iš tikrųjų yra labai tokia, uh, tokia grubi priemonė, bet uh, tai vis tiek yra kažkokia priemonė. Uh, Ir ta, aš visiškai jums pritariu, reikia labai griežtai prižiūrėti, kaip jų yra laikomasi ir be abejo taip pat reikia ne tik siekti, kad būtų laikomasi kvotos, bet kad ir būtų užtikrintas koky, aukštos kokybės darbas. Taip, budrumo čia tikrai mums dar reikia. Aš ir pritariu tam, ką jūs sakėte ir apie švietimą, ir apie būtinybę užtikrinti padorės darbo sąlygas. Ir tai yra aktualu ne vien žmonėms su negale, bet ir, pavyzdžiui, Romų bendruomenės atstovams, apie kuriuos aš jau kalbėjau. Mes matome, kad kuo didesnė geresnį švietimą žmonės gauna, tuo geresnį darbą po to gali susirasti. Be to, atsakydamas į e, parlamento narės klausimą apie e, teisės aktų įgyvendinimą, galiu pasakyti, kad aš jau minėjau, kad dėja galima tik apgailestauti, kad teisės aktai ne visuomet tinkamai yra gyvendinami valstybės narėse ir tą problemą reikia skubiai spręsti. Toliau kitas klausimas Jūs kalbėjote apie teisės aktų įgyvendinimą, apie stebėsiną ir minėjote, kad iš tikrųjų liktai atrodo, kad mes jau ėmėmės kažkokių priemonių kokiems nors pažeidimams ištaisyti ir po to surandome nauji būdai apeiti įstatymą. Uh, Ir dėja galime tik apgailėstauti, kad valstybės narės neturi pakankamai valios tam, kad e, kovotų su šiuo reiškiniu. Kas išnaudoja žmonės darbe? Kas yra išnaudojamas? Paprastai tai, ne, e, tai yra tokios e, marginalios visuomenės grupės ir būtent jos yra pažeidžiamiausios. Toliau, ponia Martan, jūs kalbėjote apie sienas. Aš reaguodamas jūsų pastabas galiu pasakyti, kad mūsų tyrimas taip pat domėjosi ir migracija, nors mes neskyrime ypatingo, atsiprašau, mes skyrime į. Mes di, didžiausią dėmesį skiriame persikelimui ES viduje, bet nagrinėjame ir migrantų padėtį. Ir stebėjome taip pat migrantų padėtį e, likdami ir kitokį, kitą tyrimą susijusiu su migracijos krize. Ir mes pastebėjome, kad žmonės, kurie atvyksta į ES, bėga nuo persekėjimo. Tris penktadaliai žmonių atvykusių 2015 metais ES yra iš dešimties šalių, iš kurių daugiausia migrantų atvyk, atvyksta į visas pasaulio šalis. Toliau buvo taip pat pateiktas klausimas apie kolektyvinės dėrybas. Į jūsų klausimą išsamiau sakys mano kolega. Aš tik tai galiu preliminariai e, jums pasakyti, kad kad kai kuriuose sektoriuose, kuriuos mes nagrinėjome, nėra labai gerai organizuoti, pavyzdžiui, darbas namų ūkiuose, žemės ūkio e, sektorius. Ir kai e, keičiama yra darbo teisę, tuomet prisitaikyti šiuose sektoriuose įmonėms yra labai sunku. Toliau buvo kalbama taip pat ir apie socialinės ir ekonominės teisės. Aš jums visiškai pritariu. Pagrindinių teisų hartijoje iš tikrųjų yra kalbama apie tai, kad visose valstybėse narėse Būtina užtikrinti vienodas socialinės ir ekonominės teisės visiems, bet to visos ES e, valstybės pasirašė Junktinių tautų konvenciją dėl socialinių ir ekonominių teisų. Ir <clears throat> mes galime Jums pasakyti, kad e, da, įgyvendinti šios dokumentus yra nepaprastai svarbu. Ir paskutinės klausimas, ponė Martan, dėkuoju Jums už tą klausimą. Iš tikrųjų, yra neįmanoma atlikti rimtą. A, a, visų šių klausimų analizę, neatsižvelgiant į lyčių aspektą. Tai, tą reikia pripažinti ir tai atsižvelgti, kai yra rengimos metodologijos. Taip pat aš ir pritariu tam, kad jau, ką jūs sakėte apie tai, kad profsąjungos gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį. Iš tikrųjų, taip ir yra. Profsąjungos gali padėti mūsų visuomeniai ir mes turime padaryti viską, kad paremtume profsąjungų veiklą tam, kad jos galėtų veikti veiksmingai ir netrukdomai. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį kolegai, kad jis atsakytų į kitus klausimus. Ačiū labai. Na, o aš pabandysiu pakalbėti apie tam tikrus horizontaliuosius aspektus, e, kuriuos identifikavau tuose klausimuose, kurie buvo šiandieną pateikti. Pora iš klausiusių e, parlamento narių kalbėjo apie verslo modelius, e, taip pat sąryšį su organizuotu nusikalstamumu. Ir čia galėčiau pasakyti du dalykus. Kalbant, pavyzdžiui, apie neteisėtą žmonių gabenimą, kontrabandą, taip, tai susilaukia nemažai dėmesio, tai yra gana išanalizuotos rytis. O kalbant apie išnaudojimą sutartinių santykių atveju, dėja čia trūksta aiškumo, trūksta žinių, informacijos. Ir kadangi tai yra pirmas tokio pobūdžio tyrimas atliktas šioje srityje, nedaug galime pasakyti apie mm, pasikeitimus, Ir tik pe, po kurio laiko turbūt bus galima įvertinti, atlikus naują tyrimą, kokių pokyčių buvo atlikta. Ir kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, apie kovą su juo, e, neretai kūriamos tokios skirtingos priemonės skirtos kovai su kontrabanda, žmonių e, gabenimu ar išnaudojimu, kalbant apie sutartinius santykius. E, Tačiau dažniausiai, kalbant apie tą politikos lygmenį, visus tuos veiksmus reikėtų e, išplėsti, kad jie apimtų ir užimtumo aspektą, išnaudojimą užimtumo srityje. Man atrodo, kad labai svarbu įvertinti, kaip pavyzdžiui, kontrabanda ar neteisėtas žmonių gabenimas susisieja vienas su kitu, susisieja su e, išnaudojimu darbinėje srityje. Ir kalbant be abejo apie darbuotojų išnaudojimą, tikrai nėra taip, kad tik kažkokios tai įmonės, kurios išnaudoja migrantus, neretai tai yra ir kažkokios seniai įkurtos įmonės, ne, ne specialiai vien tik migrantų įdarbinimui įkurtos įmonės, e, kurios taip pat naudojasi tokiamis galimybėmis. Ir dabar kaip tik rengėme nuomonę kurioje kalbama apie verslą ir žmonių teisės, ir ten yra kalbama apie įmonių teisinę atsakomybę. Ir kai atlikome ir šį tyrimą, vertinome, kokia yra mm, e, teisinė padėtis ir e, mm, nustatėme, kad neretai e, mm, speciali darbdaviams taikomų sankcijų direktyva nėra tinkamai įgyvendinama. O nu, kalbant apie tas sankcijas, e, tai gali būti, pavyzdžiui, e, tokių įmonių, kurios buvo nubaustos už darbuotojų išnaudojimą paviešinimas, e, taip pat valstybės priežiūros nustatymas tų įmonių, kurios išnaudoja darbuotojus atžvilgių. Yra tų įvairiausių priemonių. Tačiau dėja tiek ir teisinė, tiek ir praktinė prasme jos nėra intensyviai įgyvendinamos. Akivaizdu, kad reikėtų daug daugiau nuveikti įgyvendinimo srityje ir ne vien tik kurti naujus teisinius reglamentus ar taisyklės. Ir taip galioja tas nebaudžiamumo principas. Tai nustatėme ir savo tyrimo metu. Taip pat buvo pateikta šiandieną keletas klausimų, buvo teirautasi apie profsąjungų um, vaidmenį. Mes pateikėme ir gerosios praktikos pavyzdžių savo dokumente, tai yra susijęs su informacija, kuri yra perdodama darbuotojams, ta informacija perdoda profsąjungos, taip pat e, tie gerosios praktikos pavyzdžiai yra susijęs su stebėsena, su tarp institucinio bendradarbiavimo formomis šioje srityje. Na, o kalbant apie profsąjungų įgaliojimus, pavyzdžiui, Danijoje, tos galios yra gana plačios, e, profsąjungos turi teisę patekti netgi, pavyzdžiui, į privačią teritoriją, jeigu yra žinoma, kad išnaudojami namų ūkio darbuotojai. Ir kalbant apie profsąjungas, jų vaidmuo tikrai yra labai svarbus, kalbant apie atstovavimą, apie stebėseną, apie informaciją, kuri yra perdodama. Tikrai negalima nuvertinti profsąjungų vaidmens. O dėl moterų išsiaiškinome vieną įdomų dalyką. Kalbant apie aukas vyrus, dažniausiai jiems kažkaip e, sunkiau yra pasisakyti e, ir panašu, kad e, darbuotojai vyrai, kurie kenčia nuo išnaudojimo, net ir patys savo nenori to pripažinti nekalbant jau apie kitus žmonės. Ir dažniausiai vyrai, kurie yra išnaudojami, nelaiko savęs netgi aukomis. Jeigu jie turi galimybę užsidirbti šiek tiek pinigų, siūsti juos namiškiams, jiems atrodo, kad to ir pakanka, o rumas yra pamirštamas. Ačiū labai. Dabar e, paskutiniajam žodį suteiksim Hamajan Pur. Planai. Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susidurime šioje srityje, yra tai, jog trūksta kažkokių tai bazinių linijų. Ir mes ir bandome būtent tai padaryti, nubrėžti tą tokią bazinę, pamatinę liniją, kurią remiantis būtų galima pradėti savo darbą. Ir ponas Keri taip pat kalbėjo apie tai, kokios yra tendencijos. Tai yra svarbus klausimas. Ir norint išsiaiškinti, ar daugiau darbuotojų yra išnaudojama ar mažiau, pirmiausia, reikia tos bazinės linijos kad būtų galima, pavyzdžiui, palyginti situaciją prieš dešimt metų ir dabar. Reikia e, tiesiog konkretesnės informacijos, kad ir valstybės narės galėtų pasiremti ta bazinė informacija. Kitas svarbus dalykas yra įgyvendinimas tų reglamentų, kurie jau galiau, galioja, atsiprašau. Ir problema yra tame, kad e, yra teisės aktai, yra taisyklės, tačiau dėja jos nėra įgyvendinamos. E, Labai svarbu, kad aukos, kurios susiduria su išnaudojimu, būtų ginamos, kad e, valstybėse narėse būtų e, vienodos sąlygos numatytos, e, kalbant apie teisinės gynybos priemonės, kompensacijas ir taip toliau. Kalbant apie gerosios praktikos pavyzdžius iš kitų šalių, e, Na, įsivaizduokime, jeigu darbo inspektorius negali patekti į namų ūkį, susipažinti su namų ūkio darbuotojų sąlygomis, o tai yra viena pažeidžiamiausių grupių, tai reikia pažiūrėti, kaip būtų galima tai pakeisti, galbūt būtų galima praplėsti tas įgaliojimo ribas. Svarbu yra ir pati diskriminacija, e, ir tai prisideda prie asmenų pažeidžiamumo. Jeigu asmuo yra, pavyzdžiui, migrantas ar pabėgėlis ar kažkoks e, nuo karo bėgantis asmuo. Ir tai yra svarbios priežastys susijusios ir su tokių asmenų įsidarbinimu. Dėkoju. Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad diskusijos buvo įtin įdomios. Be abejo, jau galiojančių teisės aktų uh, įgyvendinimas uh, ir šį kartą buvo minimas, tai yra svarbus elementas. Norėčiau padėkoti mūsų prelegentams. Dabar padarysime penkių minučių pertraukėlę ir pereisime prie balsavimo, kuris prasidės lygiai 10 valandą. So colleagues, um, we can proceed with the first. Mėly kolegos, galime perėti dabar iš karto prie balsavimo. Ar visi turite balsavimo korteles? Pasiruošę? Puiku. Pradėsime balsavimą. Man turbūt neprireiks plaktuko. Taigi pirmiausia, balsuosime dėl pirmojo pranešimo, tai yra nuomonė dėl robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos. Balsuojame dėl pirmo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, atmesta. Toliau balsuosime dalimis dėl 16 pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už, prieš. Man atrodo, kad reikės pasitikrinti elektroniniu balsavimu. Balsuokime. Taigi pirmoji dalis. Ar visi jau baigite balsuo, balsuoti? Balsavimą baigiame. E, patvirtinta pirmoji dalis. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikę. Vėlgi pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. Dabar trečiasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ket... Keturiasdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 76 už, prieš, susilaikę, priimta. 77 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 77-ojo. Ar visi balsavote? Balsavimą baigėme. Atmesta. Septyniasdešimt aštuntasis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau balsuosime dalimis dėl 96. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, teks ir dėl šios dalies pasitikrinti. Balsuojame dėl 96 pakeitimo trečiosios dalies. Balsavimą pradedame. Baigiame balsavimą. Priimta trečioji dalis. 97. Tasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98. pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta pasitikrinsime dėl 98 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 99. Už, prieš, susilaikę, teks pasitikrinti. Balsuoma dėl 99. Jeigu visi baigėte, balsavimą baigėme. Priimta. Dabar jau balsuojame, tai yra galutinis balsavimas dėl visos nuomonės. Balsavimą baigėme. Didžioji dauguma nuomonė priimta. Dabar periname prie kitos nuomonės. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarimas 17-20 metams. Pirmasis balsavimas dėl 58-59 pakeitimo. Kas už, prieš, atmesta, Dabar pereikime prie 187 už, prieš, susilaikę, atmesta. 188 kas už, prieš, atmesta. Dabar kompromisas U, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 191 už, prieš, susilaikė, atmesta. 192 už, prieš, susilaikė, atmesta. 193 už, prieš, susilaikė, atmesta. 195 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime dėl 195 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimą baigime. Atmesta. 196. Jo jį praleidžiame 197. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 198. Už, prieš, susilaikę, atmesta atmesta. 199 buvo atsimtas. Toliau 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 200 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, teks pasitikrinti. Balsavimą baigiame. Priimta. Kompromisas V. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas dvigubai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt ketvirtasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. 203 už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 203 pakeitimo. Baigime balsavimą. Priimta didžia, didelė balsų persvara. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 204 už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 204 elektroninių būdų. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigėme. Atmesta. 205 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisas X. Už, prieš, susilaikę, priimta. Du šimtai vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisas Y. Už, prieš, susilaikė, priimta. 214 pakeitimas. Atrodo, kad tai pakeitimas pateiktas žodžiu. Gerbiama pirmininkė, mes pateikėme pakeitimą žodžiu, norėdami pakeisti žodžius social welfare žodžiai social cohesion. Ar nieks neprieštaraujate tokiam pakeitimui pateiktam žodžiu? Gerai, puiku, balsuojame. Kas už? padovanokite, man atrodo, teks e, balsuoti elektroniniu būdu. Balsuokime. Baigime balsavimą. Priimta. Dabar periname prie 215 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, atrodo, kad atmesta. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti dėl 215 pakeitimo. Ar visi baigėte? Puiku. Atmesta. 216. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 217 už, prieš, susilaikė, priimta 218 už, prieš, susilaikė, atmesta 219, dėl jo nebalsuosime. 220 už, prieš, susilaikė, atmesta 221 už, prieš, susilaikė, priimta 222 už, prieš, susilaikė, priimta 223 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas Z už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas AI už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas AI už, prieš, priimta. Kompromisas AB už, prieš, susilaikė, priimta 234 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl 234. Balsavimą baigiame. Priimta. 235 už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 už, prieš, susilaikę, priimta. 236 dėl jo nebalsuojame. Atrodo, kad nebalsuosime ir dėl 237. Ne, balsuojame už Kas už 237, kas prieš. Man atrodo, po lygiai pasitikrinkime. Balsuojame dėl 237. Balsavimą baigime. Atmesta. Toliau 238 pakeitimas pateiktas žodžiu. Ar nieks neprieštaraujate? Taigi balsuojame už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime. 238. Baigime balsuoti. Atmesta. 239 už prieš susilaikę atmestą. 240 už prieš susilaikę atmestą. 241 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AC už prieš susilaikė, priimta. 243 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 32 ir 244 balsuojame dėl abiejų už, prieš, susilaikę, priimta. 33 už, prieš, susilaikė priimta 200, 245 atsimtas, dabar balsuojame dėl 304 už, prieš susilaikė priimta 35 už, prieš susilaikė priimta 246 už, prieš susilaikė atmesta 200. 47 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AD už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AH už prieš priimta 254 už, prieš, susilaikė, priimta, atmesta. 255 už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. 255 pakeitimas. Baigime balsavimą. Atmesta. 256 už prieš susilaikę pasitikrinsime ir dėl šio pakeitimo. Pradame balsuoti dėl 256. Balsavimą baigime. Atmesta. Kompromisas AE. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 259 už prieš, susilaikė, atmesta. 260 už, prieš, susilaikė, atmesta. 261 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas AF už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas AK už, prieš, susilaikė, priimta. 267 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 268 už. Du šimtai šešdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Pradame balsuoti dėl mano pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Du šimtai šešiasdešimt devintasis, du šimtai septyniasdešimtasis atsimtas. Jie vienodi. Kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 39 pakeitimas už 39 už prieš, susilaikė, priimta. 271 už, prieš, susilaikė, atmesta. 272 už, prieš, susilaikė, atmesta. 273 už, prieš, susilaikė, Teks pasitikrinti. 273. Baigime balsavimą. Atmesta. 274 už, prieš, susilaikė, atmesta. 275 už, prieš, susilaikė, teks pasitikrinti. 275 pakeitimas. Baigėme balsavimą. Atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 276 už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. Du šimtai septyniasdešimt septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai septyniasdešimt. Periname prie 41. Už, prieš, susilaikė, priimta. 279 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 43 pakeitimo. Man atrodo, kad EPP frakcijų turi vienu balsu per daug. Gerai. Priimta. 281 už prieš, susilaikė ir vėl teks pasitikrinti. Balsuojame dėl 281. Baigėme balsavimą. Atmesta. Kompromisas AJ. Už, prieš, susilaikę, primta. 283 už, prieš, susilaikę, atmesta. 284 už, prieš, susilaikę, priimta. 285 už, prieš, susilaikė, atmesta. 286 už, prieš, susilaikė, priimta. 287 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas AG už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 289. Ne, nebalsuosime dėl šio pakeitimo.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 Man sako, kad reikia balsuoti dėl 50 pakeitimo. Kokia jūsų nuomonė? Lukterkit. When we can't vote on 289 because mm, Negalime balsuoti dėl 289. Todėl peršokame prie 50. Kas už? 50 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 51 už, prieš, susilaikė, priimta. 294 jis buvo atsimtas, 295 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau balsuosime kartu dėl 52, 53, 4, 55 ir 56. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta. 2, 9, 6 už, prieš, susilaikė, priimta. 2, 9, 8 už, prieš, priimta. 299. Nes 53 buvo būtent jau nubalsuotas. Dabar periname prie 299 už. Du devyni devyni už prieš susilaikė priimta. 57 už prieš susilaikė priimta. Dabar kompromisas G už prieš susilaikė priimta. 63 neprimtinas, toliau perinam prie 64 pakeitimas Pakeitimas pateiktas žodžiu, ar nieks neprieštaraujate, todėl balsuojame dėl 64, kas už, prieš, susilaikę. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 64, nes neaišku. Balsavimą baigiame. Atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, priimta. Kompromisas A už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 73 ir 74 pakeitimai balsuosime kartu, kas už, prieš, kas susilaiko, Atmesta. B kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 80 jis neprimtinas, 81 dabar, kas balsuojate už, prieš, susilaikė. Lyg ir aiškus buvo balsavimas. Panašu, kad buvo priimtas šis pakeitimas. Dabar E kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. 83 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta C kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, atmesta. D kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 101 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. F kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. O dabar porą puslapių peršoksime ir pereisime prie 109 pakeitimo, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. I kompromisas kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiojo? Priimta. Dabar pereikime prie 126 pakeitimo, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Jot kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. R kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 135 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atleiskite, atsiprašo pirmininkė, atkrito šis pakeitimas. 136 dabar dėl šio pakeitimo balsuojame, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. K kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienas keturi du, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas keturi trys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. L kompromisas, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienas keturi šeši, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. M kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 156 ir 157 balsuojame kartu, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. O kompromisas, kas balsuojate už, prieš, susilaikė, priimta. 161 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. P kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 169, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 170, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 171 už, prieš, susilaikę, priimta. 177. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. S kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 180, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 183, kas balsuojate už. Vienas aštuoni du, balsuojame kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas aštuoni trys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar T kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pakeitimas 185, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Jau balsit? Tikiuosi, kad jau visi balsavote, balsavimas baigtas ir pritarta šiam pranešimui.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 Dabar perėsime prie nuomonės, kurioje kalbama apie Erasmus Plus programos įgyvendinimą ir pradėsime nuo A kompromiso, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. Dabar V kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. O kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. T kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Q kompromisas, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar 32 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. B kompromisas, kas už. Atsiprašau, čia yra žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja. Panašu, kad ne. Tad balsuojame dėl B kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. R kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta Galbūt reikėtų pasitikrinti elektroniškai, tačiau panašu, kad primtas šis pakeitimas, tad primtas G kompromisas. Jeigu yra norinčių pasitikrinti, galime tai padaryti. Tad pradedame balsuoti elektroniškai dėl G kompromiso. Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui. Dabar L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 53 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 54 kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, priimta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusi jų priimta. 56 pakeitimas, balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kad balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Galbūt pasitikrinkime dėl antrosios 56 pakeitimo dalies, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. F kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 62 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Pasitikrinkime elektroniškai. 62 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 63 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 78 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. K kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. E kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. P kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 95 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 98 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pasitikrinkime elektroniškai. 98 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 103 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 104, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Priimta. 105 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 108 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 114. Kas balsuojate už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Vienas vienas penki, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. Dabar M kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. 125 pakeitimas kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. 127 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. U kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta. Vienas, trys, septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienas, trys, aštuoni, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusi jų priimta. Vienas, trys, devyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienas, keturi, nulis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienas, keturi, šeši, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 146 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 148. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Pereikime prie konstatuojamųjų dalių. Pirmasis pakeitimas, kas už. Siūloma balsuoti dėl šių pakeitimų blokų nuo pirmo iki septintojo. Nuo pirmo iki septinto, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės, balsuojame elektroniškai, balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiai nuomoniai. The... Dabar mes periname prie klausimų, kuri bus atsakoma žodžių dėl įgūdžių garantijos nustatymo. Ir mes balsuosime dėl kompromisinio teksto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Tai reiškia, kad visi kiti pakeitimai atkrenta ir dabar mes galime balsuoti elektroniniu būdu dėl viso dokumentų. Galutinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Didelė balsų persvara patvirtinta. Ir šis klausimas bus patiktas plenarinėme posėdėje lapkričio mėnesį. What's the next one? Uh, our, our item, um... Kolegos, kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra susijęs su komisija ir konkrečiau su jos deleguotojų reglamentu. Po to vyks renginys Europos jaunimo renginio tema. Šioje salėje yra 210 vietų. Ir prie mūsų prisijungs maždaug šimtas jaunuolių. Todėl aš norėčiau paprašyti visų narių ir darbuotojų persisti kiek įmanoma arčiau prezidiumo. Būtų labai gerai, jei mes galėtume dabar atlaisvinti kiek, kiek įmanoma daugiau vietų salės gale tam, kad kuo daugiau jaunų žmonių galėtų prie mūsų prisijungti. Todėl aš norėčiau paraginti visus persisti kuo arčiau mūsų. Be abejo, galite. Bet aš manau, kad jeigu jie pamatys, kad uh, kažkieno vardas yra padėtas prie kažkokios vietos, tuomet jie ko gero tos vietos neužims. Todėl aš prašau pasimti korteles ir persisti kiek įmanoma arčiau manęs. Okay, so our next item is a very technical one from. Kitas klausimas yra techninio pobūdžio. Kalba eina apie deleguotąjį reglamentą. Vienintelis e, deleguotasis aktas, kuris yra taikomas Europos socialiniam fondui. Ir iš esmės mes kalbam, kalbėsime apie taip, kaip galima būtų supaprastinti komisijos e, kompensuojamas valstybių narių išlaidas kuo paprasčiau. Adriana Sukova yra komisijos atstovė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pagal š, š, atitinkam reglamento 41 straipsnio nuostatas komisija gali tvirtinti deleguotojų reglamentą, kuriuo yra nustatomi fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotų sumų išmokėjimas valstybėms narėms. Ir e, šios sumos gali būti koreguojamos be papildomų diskusijų. Ir mes norėtume papildyti šį dokumentą priedų. Jis buvo dokumentas buvo patvirtintas praeitų metų Liepos mėnesį. Europos komisijos tikslas yra labai aiškus. Mes norime skirti visas savo pastangas tam, kad pasiektume realių rezultatų, supaprastindami tiek tvarką, tiek patį išmokų išmokėjimo procesą, tam, kad valstybės narės galėtų kuo geriau panaudoti mūsų ir taip ribotas biudžeto lėšas. Mes patvirtinome deleguotąjį reglamentą, kuris taikomas kai kurioms valstybėms narėms ir tam tikroms veiklos rušims. Uh, Ir mes pirmiausia siekiame e, užtikrinti teisinį aiškumą, kurio reikia valstybėms narėms. Mes nekeitėme e, e, skaičiavimo metodologijos, mes panaikinome audito ir taip pat labiau orientuojame veiklą į, rezulta, į rezultatus. Ir šios išlaidos gali būti taikom, kabaina apie išlaidas susijusios su veikla, kuriai vykdyti buvo vykdomi e, e, viešieji pirkimai šimtų procentų. Pagal 41 straipsnį kalba eina apie e, išlaidų kompensavimą dviems valstybėms narėms. Čia kalba neina, ne, šis reglamentas nėra taikomas išlaidoms, kurios e, atsiranda santykiuose tarp vadovaujamosios e, institucijos ir naudos gavėjo. Ir dabar valdančioji institucija galėjo supaprastinti tvarką pateikti visus dokumentus. Valstybės narės gali taikyti savo finansinės apskaitos procedūras ir Kai valstybė narė pateikia atitinkamą pasiūlymą, kiekvienais metais mes sutinkame koreguoti tą, a, išlaidų lygį, negavę jokių, a, jokio išankstinio jų pagrindimo. Ir a, tai bus taikoma, šios nuostabos bus taikomas tik tai išlaidoms susijusiams Europos socialinių fondų. Reglamentas buvo patvirtintas 2015 e, m. Liepos 9 d. ir pagrindinis šio e, reglamento dalykas tai yra veiklos rūšis. Ir kai kurie kiti klausimai. Ir e, Kiekvieną kartą su valstybė narė mes darėme konkrečių fiksuotų vienetų įkainių ir fiksuotų sumų ir pridedame priedus prie e, deleguoto reglamento. Pirmasis reglamentas buvo taikomas tik tai Švedijai ir Prancūzijai, nes būtent šios šalis galėjo mums pateikti vienetų įkainius. Ir pran Prancūzijai šios išlaidos buvo skirtos jaunimo užimtumo garantiją gyveninti, o Švedijos atveju buvo padengtos tam tikros išlaidos susijusios su darbuotojų išlaidomis ir kai kuriomis kitomis išlaidomis, kurios atsirado ne tik dėl jaunimo garantijos, bet ir dėl kai kurių kitų veiklos sritų. Pats pagrindinis reglamentas buvo patvirtintas 2015 metais kovo kovo 18 dieną, mes jo nekeičiame, tik tai pridėjome du, siūlome pridėti du priedus Belgijai ir Čekijai. Belgijai kal, mokamas išlaidos bus susijusios su vienetų įkainiais, kurie atsiranda dėl mokomosios praktikos darbe ir uh, mokymosi darbe, o Čekijos atžvilgių, atžvilgių kalba eina apie uh, veiklą susijusią su vaikų gyvenimo sąlygų gerinimu. Toliau Čekijai mes taip pat e, suderiname kai kurias papildomas veiklos rytis, kuriams bus taikomas supaprastintas išlaidų išmokėjimas. Visos tos veiklos rytis yra susijusios su studentais, bet to priedė taip pat da, numatytos yra padengti išlaidas susijusios su vaikų priežiūra. kai yra gyventinamos veiklos programos ir taip pat galima taip pat kompensuoti išlaidas susijusios su programa skirta Prahai. Toliau darbuotojų mokymai, sus, kurie yra nustatomi atsižvelgiant į rinkos tyrimus ir su darbuotojų susijusios išlaidos. Mes naudojamės oficialią statistiką, nustatydami e, fiksuotų vienetų įkainius. Ir pagal veiklos programas, e, kurios yra finansuojamas Europos socialinio fondo Čekijos Respublikoje, bus sumokėta maždaug 400 milijonų eurų. Toliau Malta. Jai skirtas atskiras e, priedas. Patvirtintos veiklos rytėse yra neįgaliųjų užimtumas. Ir E, nu, nu, nustatyti įkainiai atsižvelgia į minimalų atlyginimą ir veiklos programos nėra didelės ir todėl supaprastinimas apims tik tai maždaug 10 milijonų išlaidas. Ir be abejo, šias, e, šią sumą galima bus dar koriguoti, atsižvelgiant tai, kokie keisės minimalus atlyginimas. Italija. Italijai skirtas priedas yra didelės apimties, nes jame yra apžvelgta daugybė įvairių sričių. Pirmiausia, tai yra parama studentams ir doktorantūros studentams, kuris yra, kuri yra teikiama pagal nacionalinės regioninės programas. Mes naudojamės regioninių valdžios atstovų rinkimais duomenimis, nustatydami įkainius ir Pavyzdžiui, kai, kai kalba eina apie doktorantūros studentus, čia mes nusatėme įkainius atsižvelgdami į nacionalinius įkainius ir, į, ir į kai kuriuos kitus dalykus, kai kurias kitas išlaidas. Koregavimas skirtas Italijai yra įmanomas Tuomet, jei vartotojų kainos keisis daugiau nei 5 procentais, tuomet bus taikoma, taikomas koregavimas jaunimo garantijos išlaidoms ir kai kurioms kitoms programoms. 500 milijonų eurų. Tai štai tokią sumą apims šis supaprastinimas Italijoje, Slovakijoje. Du vienetų įkainiai. Vienas yra kalbos mokymas užsienio darbuotojų ir taip pat informacinių technologijų mokymai. Taip pat e, da, papildoma dar yra veikla, da, tai yra da, darbų, da, vaikų darželių veikla. Ir čia kalba eina apie išlaidas susijusius su, mo, su mokymais ir kai kuriais kitais dalykais. 80 milijonų eurų, štai tokiai sumai bus taikoma šis supaprastinimas. Toliau, Vokietija, Matlenburgo regionas pateikė pirmasis pasiūlymą, e, jame kalbam apie devynės veiklos rytis, tai yra e, įtraukus mokymasis, mokymasis mokyklose, mokytojų rengimas. Ir kompensacijos bus išmokėtos tik tuomet, kai mokytojai baigs mokytis 14 milijonų eurų. Šiai sumai bus taikomas supaprastinimas. Ir kol kas e, Vokietija nepatikė jokio pasi... E, prašymo koreguoti skirtas išlaidas. Jei Maklenburgo regionas nuspręs, kad e, šie įkainiai yra realistiški, jie gali pradėti su mumis darybas. Ir paskutinė valstybė narė, kurie pateikė savo pasiūlymą dėl fiksuotų vienetų įkainių, yra Niderlandai kalba eina apie tris dalykus, tai e, tris veiklos rytis, tai yra e, kalinių integracija, jaunimo organizacijų veikla ir e, dar viena papildoma veikla, numatytos sumos yra nustatytos atsižvelgiant į intervencijos lygį ir ankstesnė anksčiau gyvendintas programas. Kal, čia kalba eina apie 43 milijonus. Štai to, tokia yra bus bendra fiksuotų vienetų įkainių suma, kurią patvirtino komisija. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, labai daug kas domisi tuo, kaip taikomas yra šis dalykotasis aktas. Jis yra labai naudingas ir labai įdomus. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, Kol kas visi mūsų patvirtinti priedai apima 2,9 milijardų sumą ir jau žinome, kad yra pateikti keli nauji pasiūlymai taikyti supaprastintą procedūrą visų vienetų įkainiams. Bet komisija dabar galvoja apie tai, kad reikėtų parengti Europos mastų taikomą programą, kuri bus taikoma visoms valstybėms narėms. Ir e, jei bus taikoma, tuomet mes e, nereikalausime, kad, kad išlaidos būtų pagrystos, kad būtų keičiama metodologija. Ir darbo grupėje buvo nuspręsta, kad e, Europos komisija turėtų parengti tokią supaprastintą šių įkainių kompensavimo procedūrą. Taigi mes dirbame. Ir jau minėjau, kad mes 2017 metų pradžioje pateiksime savo pasiūlymą dėl ES mastų taikomos supaprastinimo schemos ir dėl kitų, tuomet galėsime papasakoti jums ir apie papildomus fiksuotų vienetų įkainių uh, nustatymą pagal valstybių narių prašymus. Dėkuoju, ponas Lukas SND. Turiu labai labai paprastą klausimą. Kaip jūsų manimo bus taikoma šita taisyklė dėl supaprastintų išlaidų ir kaip jinai atsilieps jaunimo garantijai, kuri yra įgyvendinama tose e, valstybėse, kuriuose didelis jaunimo nedarbas, pavyzdžiui, Ispanijoje. Nes e, mes taip pat susidurime su biudžeto formavimo problemomis. Taigi, koks bus poveikis ir kokiu mastu tai atsilieps. Jean Lambert. Dėkoju, man atrodo, kad mes suprantame, kad valstybėse narise bus mažinamos išlaidos, tai yra gera žinia. Ir tas supaprastinimas reiškia, kad mes turėsime dar griežtesnius ataskaitų teikimo reikalavimus. Ir jie bus supaprastinti ir tai bus gera žinia. Aš taip pat norėčiau sužinoti, ar tas supaprastinimas Mm, bus taikomos naudos gavėjams, kurie valdo programas, nes e, jie e, ir taip turi e, vykdyti savo buhalterinę apskaitą. Taigi aš norėčiau žinoti, ar jie turės tą papildomą užduotį. Ponas Pirinski. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad reikėtų palaikyti šitą pasiūlymą. Taip e, suteiksime komisijai mandatą judėti į priekį, nes e, skubiai privalome supaprastinti procedūras ir tokios supaprastintos procedūros, kaip pastebėjo ponė Lamberts, turėtų gerokai sumažinti pažeidimus ir tas biudžeto kontrolės komitete e, buvo aiškiai išsakyta ir mes komisijai tą labai aiškiai išdėstėme, kokią linkmę jinai turėtų dirbti. Ir todėl šita žinia iš komisijos yra tikrai puikus e, rezultatas. Pone Hawking, ačiū pirmininkį ir ačiū komisijos atstovė. Aš irgi galiu pritarti ponui Pirinskiai, kad buvo pateiktas šitas pasiūlymas. Aš galbūt nesupratau visko, bet prisimenu, koksgi yra auditorumų ataskaitos turinys ir todėl reikėtų nepamiršti, kokia kryptimi jie rekomendavo judėti. Taip, yra iškelta ta supaprastinimo procedūros idėja. Tai reiškia, kad e, bus mažinama biurokratija, lengvesnė prieiga prie es finansavimo. Ir aš nuolat stengiuosi aiškinti, kokį mums kasmet tenka spausti mygtuką žalę, mėlyną, tvirtinant biudžetą ir todėl aš noriu klausti, ar mes galėtume pasakyti, kad naudos gavėjai iš tikrųjų po šio pasiūlymo gaus apčiuopiamos naudos, kad jiems procedūros supaprastės ir jie gaus naudos. Dėkoju. Toliau ponas Tomas Man. Nenorėjau paprašyti žodžio, bet tik pasakysiu tiek, kad džiugu, kad daugelis frakcijų atstovų masto panašiai. Nesvarbu, ar tai būtų europinės programos ar kiti dalykai. Svarbu vienybė. Kai mes kalbame apie finansavimą, apie ES teikiamas subsidijas, tai svarbu paaiškinti, kaip gauti tą finansavimą. Ir supaprastinimas kaip tik ir reiškia, kad galima teikti paraiškas, nes paprastai e, piliečiai kratosi tokių sunkių procedūrų ir bijo jas pradėti. Todėl jeigu mums pavyks procedūrą supaprastinti, tai akivaizdu, kad naudos gavėjai gaus apčiopiamos naudos. Taigi akivaizdi pridėtinė vertė ir mes turime siekti apčiopiamos naudos piliečiams. Tik tai tokiu būdu bus e, pasiekti teigiami rezultatai. Palaikau prieš mane kalbėjusius kolegas. Ačiū. Matote, kad e, klausimai ir komentarai yra pakankamai teigiami. Žodis komisijai. Ačiū, ačiū, kad išreiškite mums paramą, mums rengiant supaprastinimus. Daugelis valstybių narių iki šiol, bent jau tos, kurios mm, teikė šitas e, subsidijas, iš tiesų jas e, suteikdavo finansavimą gavėjams ir naudojusi supaprastinta procedūra ypač tiems naudoms gavėjams, kurie gaudavo tas finansavimo vienetus. Žinoma, rezultatai ne šimtaprocentiniai, bet sprendimai turi būti primami vietoje. Nes tie finansavimo vienetai, kurie bus numatyti deleguotame reglamente, bus naudingi naudos gavėjams. Mes buvome pozityviai įvertinti auditorumo, kai naudojame tas supaprastintas procedūras, nebuvo fiksuota jokių pažeidimų ir jeigu nebus finansinių pakeitimų, tai reiškia, kad valstybės narės turės tam tikrą stabilumą, jos žinos, koks yra galtinis biudžetas ir kaip jį panaudoti. Dabar dėl jaunimo e, užimtumo garantijos, tai su Ispanija tikrai mes dirbame ne metus, siekiame e, išplėtoti supaprastintas procedūra, procedūras. Žinoma, yra nevienodis regionų išsivystimas, bet mes norime, kad jaunimo užimtumo iniciatyva Ispanija būtų įgyvendinama sklandžiai. Kai kurios, pavyzdžiui, švietimo priemonės bus taip pat naudojamas pagal supaprastintą procedūrą ir Ispanija galės tikrai jomis pasinaudoti visiems, visuose regionuose Todėl ga, matome pozityvių rezultatų, nes e, apskritai tiek valstybės, tiek regionai galės paprasčiau apskaičiuoti realias sąnaudas bei išlaidas. Jos galės atsižvelgti į kiekvieną e, išlaidų eilutę, nes bet koks vienas apmokytas asmuo reikš, kad prasideda finansavim, kitas papildomas finansavimas. Taigi jaunimo užimtumo garantijos įgyvenimas į Ispaniją atneš naudos, nes e, viskas priklausys nuo rezultatų ir papildomas finansavimas priklausys nuo rezultatų. Taigi terminas e, pateikti prieštaravimus komentarus yra lapkričio 15 diena. Ir, o parlamentas pakeitimus turi pateikti iki, iki gruodžio 21 dienos. Kitas mūsų darbo tvarkis punktas, tai čia teks palaukti iki pusės dvylikos. Ir čia vyks klausimai dėl įvykusio Europos jaunimo renginio.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 colleagues, can I ask if you know colleagues that aren't coming? Mėly kolegos, jeigu žinote, kad e, kažkas iš e, jūsų kolegų nepasirodė šiandienos posėdėje, galbūt galėtumėte nuimti jų korteles, kad būtų galima galbūt e, tas vietas skirti atvykusiems svečiams. Tad jeigu esate tikri dėl vieno ar kito kolegos, prašau jūsų nuimti kolegos kortelę. Jean, if you can come forward, that's great. Jean, galbūt jūs galėtumėte į priekį persėsti. Tai būtų puiku. Ir galėsime jūsų vietą galbūt užleisti kažkam iš mūsų svečių. If anyone still hasn't got a seat, please come forward. There are some plenty of empty chairs there. E, tikrai yra dar nemažai laisvų vietų, tad kviečiu visus susėsti ir patogiai įsitaisyti. colleagues, um, I think we should make a start. There may be... Kągi kolegos, būtų laikas pradėti mūsų klausimą. Tikiuosi, kad galbūt ir daugiau svečių dar atvyks, tačiau jau ir taip vėluojame pradėti. O norėčiau, kad liktų pakankamai laiko diskusijoms. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Man atrodo, kad apie šimtas jaunuolių atvyko iš tokių vietų kaip Liežas, Strasbūras, Ryga. Tai tikrai džiaugiamės jūsų dalyvavimu. Europos jaunimo renginys buvo organizuojamas antrą kartą ir jis vyko Strasbūre šių metų gegužės mėnesį. Ten susirinko 7500 jaunimo ir jie kalbėjo apie idėjas, pasiūlymus susijusius su ateities Europa. Šiandienos e, jaunimo klausimams skirtas e, klausimas yra tarsi tam tikras pratesimas Ir tai yra gana trumpas klausimas dėje, negalėsime suteikti jums laiko ilgiems pasisakymams, nes turime vos valandėlę. Tad labai prašysiu visų laikytis numatyto pasisakymų laiko. Ir dabar itin džiaugiuosi galėdama pristatyti tris dalyvius, kurie šiandienos posėdėje pasidalins savo mintimis, pakalbės įvairiausiamis temomis, pavyzdžiui, bus kalbama apie migrantus, darbo rinką, įgūdžių plėtojimą, kaip priemonė naudojama kovai su jaunimo nedarbu. Taip pat kalbėsime apie jaunuosius verslininkus ir startuolius. Kalbant apie mūsų klausimo formatą, tai yra toks idėjų pasidalinimas. Ir kiekvienas iš mūsų jaunųjų prelegentų pristatys savo mintis, o trys iš anksto parinkti parlamento nariai atsakys į tos klausimus, tad viskas tikrai yra neblogai suplanuota. Ir dabar norėčiau trumpai pristatyti mūsų prelegentus. Lawrence Neuner iš Vokietijos. E, jis pristatys e, mintis susijusias su e, įgūdžių plėtojimu ir jaunimo nedarbu. Taip pat bus kalbama apie E, jaunuosius verslininkus. Taip pat Melisa Čifkė iš Junktinės karalystės pristatys savo mintis apie migrantus ir jų įsitraukimą į darbo rinką. Ji taip pat kalbės ir apie jaunuosius verslininkus bei startuolius. O Leonį Šulc iš Niderlandų kalbės apie migrantus, darbo rinką ir apie įgūdžių plėtojimą kaip priemonę kovai su jaunimo nedarbo. Yra vadinamasis Twitterio hashtagas EIE 2016. E, e, Tikėjomės, kad pavyks parengti tokią specialią specialų ekraną, kuriame būtų galima sekti Twitterio žinutės. Dėja, salėje nepavyko to padaryti. Ir uh, Šiandieną galėsime skirti dvi minutės kiekvienam pasisakančiajam, e, turiuomenyje mūsų prelegentus, tada parlamento narius, tada po vieną minutę prelegentai galės e, sureaguoti į atsakymus, o sesijos pabaigoje e, direktorius e, komisijos vardu e, sureaguos į diskusijas, pateiks savo poziciją ir aš turiu štai tokį plaktuką kurį man gali tekti panaudoti, jeigu kalbėtojai viršis pasisakymo laiką, tačiau tikiuosi, kad nereikės to daryti įtin dažnai. Ir pirmasis mūsų diskusijų raundas, kalbėsime apie migrantus ir darbo rinką. Norėčiau paprašyti Leonį Šulc pradėti šias diskusijas. Ačiū. Europos parlamentas turėtų įgyveninti tokią sistemą, kuri pa, aiškintų ir pagreitintų diplomų pripažinimo procesus. Kalbant apie šiandieninį kontekstą, apie pabėgėlių krizę, jiems reikia suteikti darbo galimybės ir pagerinti jų integravimosi spartą. Manau, kad čia būtų įtin naudingos Europos gairės, kurios padėtų užtikrinti bendrus standartus valstybėse narėse. Na, o diplomų pripažinimas turėtų vykti e, dviem būdais. Jeigu pabėgėlis neturėtų kažkokių tai popierinių dokumentų, dokumentinių įrodymų, tada jam turėtų būti suteikta galimybė atlikti tam tikrus testus ar e, praeiti mokymus, o jeigu diplomas e, e, būtų turimas, tada tiesiog reikėtų užtikrinti, kad jis būtų pripažintas. Nemažai pabėgėlių turi e, tikrai vertingos darbo patirties, tačiau dėl pripažinimo, diplomų pripažinimo e, procesų ir trūkumų dėje e, ta patirtis nėra išnaudojama. Ataskaitoje, kurią parengė šie komitetas apie užimtumą ir straukimą į darbo rinką, yra keletas dalių skirtos būtent e, pabėgėlių klausimai. Ir kalbant apie tai, jog pabėgėlių skaičius auga, didėja globalizacija, ES turi imtis veiksmų priešingo atveju, pabėgėliai atsidurs tokiose darbose vietose, kuriam, kurioms jie bus per daug kvalifikuoti ir tai lems dar didesnę socialinę atskirtį. Labai svarbu pagerinti prieigą prie švietimo sistemos ir taip pat užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų tapti rink, darbo rinkos dalimi. O tai yra labai svarbu, norint, kad pabėgėliai būtų finansiškai nepriklausomi. Be to, nemažiau svarbu, kad pabėgėliai integruotųsi į mūsų visuomenę ir prisidėtų prie mūsų ekonomikos. Reikia nepamiršti, kad pabėgėliai dar prieš atvykdami į ES gyveno normalų gyvenimą, e, turėjo darbo patirties ir mes turėtume pasistengti tinkamai jas integruoti, kad jiems nereikėtų vėl viską pradėti nuo nulio. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį Melisai, jūs turite dvi minutės, prašau. Manau, kad būtų naudinga Mm, pakeisti, patobulinti Europos darbo judumo portalą ir reikėtų, kad jame būtų tiksli informacija, kurie, e, iš kurios būtų galima sužinoti, kokiu poreikiu kyla kiekvienoje valstybėje narėje. Ir pavyzdžiui, e, pasinaudoję tą svetainę galėtume sužinoti, kad Ispanijoje trūksta medicinos darbuotojų. Ir tai būtų galima atsižvelgti ir į turimus migrantų, pabėgėlių įgūdžius ir nukreipti juos tinkamą linkmę. Reikėtų užtikrinti, kad ir rekomendacijos susijusios su karjera taip pat e, būtų teikiamos ir kad būtų pateikiami e, pabėgėliams ar e, migrantams tinkami jiems pasiūlymai. Užimtumo ministrai taip pat e, turės teikti kiekvienos valstybės narės e, duomenį susijusią su darbo rinka, užimtumu ir tai siūlomomis pozicijomis. Duomenų bazė taip pat būtų skirta pabėgėliams ir migrantams, tačiau tai taip pat būtų tinkama platforma, pavyzdžiui, ir bedarbėm jaunimui. Ir E, naudodamiesi tą duomenų bazę, e, jaunimas galėtų tiesiog įvertinti, e, kokie kryptimi galbūt pasukti, kurią šalį pasirinkti, atsižvelgiant į jų specialybę. Reikia užtikrinti, kad migrantai netaptų darbo rinkos našta, kad jie būtų išnaudojami, kad būtų išnaudojami tinkamai jų turimi įgūdžiai ir patirtis. Be abejo, reikia siekti ir ekonominio augimo, reikia investuoti į tą tokį mm, į, į, įgūdžių spragų susidarimą. Taip pat reikia finansuoti tuos e, sektorius, kurie padėtų išspręsti visai Europai aktualias problemas. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį Tomas Mann. Jis yra parlamento narys, kuris sureaguosi tai, kas buvo pasakyta. Ačiū labai gairės skirtos e, jaunimui. Man atrodo labai svarbu pasakyti štai ką. Dauguma jūsų jaunimo atstovų esate įtin ryštingi ir be abejo mes norime atsižvelgti jūsų lūkesčius. Be abejo, reikia išmanyti ir kiekvienos valstybės narės taisyklės. Ir labai svarbu užtikrinti, kad E, kažkokiais tai e, praktiniais pasiūlymais būtų galima sudaryti galimybės išsiaiškinti, kaip atrodo darbo rinka, kaip atrodo e, realios darbo vietos. Ir tikrai turime nemažai teigiamas patirties, kalbant apie darbą su jaunimu. Mes norime, kad jūs integruotumėtės į darbo rinką, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir galiojančių taisyklių. Na, pirmiausia, galbūt reikėtų išsiaiškinti, ar jaunimas yra laukiamas e, smulkioje ir vidutinio verslo įmonėse, sužinoti, ar kiti bendradarbiai yra pasirengę juos priimti. Svarbus yra ne tik įgūdžiai, e, svarbu ir, kad apskritai ta integracija į visą tą darbo procesą vyktų sklandžiai ir sparčiai. Dar vienas dalykas, bendraujant su jaunais žmonėmis, e, Mm, dažnai girdime, jog mm, visi nori gerai apmokamo darbo. Tačiau galbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo specialių mokymų. Pavyzdžiui, Vokietijoje mm, yra panaudojama verslo įmonių įgyta patirtis, ji perteikiama jauniems žmonėms Be abejo, reikia taip pat priimti sprendimą ir dėl to, kokioje šalyje norėtųsi įsikurti. Tad norėčiau paklausti, e, galbūt pasidalintumėte savo mintimis šio klausimo. Ačiū. Brando Benefei, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už visas tas mintis e, kurias pristatė mūsų dalyviai. Manau, kad labai svarbu, jog parlamente būtų tęsiamas tokio pabudžio dialogas per pastarosius metus pastebiu šią tendenciją ir manau, kad labai svarbi ši yra iniciatyva, nes jis sutelkia mus visus po Europos parlamento stogų ir galime pakalbėti apie klausimus, kurie yra svarbus mums visiems. Aš pats rengiau pranešimą e, dėl pabėgėlių integravimo į darbo rinką ir galiu pasakyti, jog tikrai suvokiu, kaip svarbu yra tinkamai ir greitai pripažinti diplomus ar įgūdžius, kuriuos anksčiau įgyjo pabėgėliai. Tačiau reikia pripažinti ir naujus įgytus įgūdžius, panaudoti tam naujas sistemas. Ir su to klausimo parlamentas jau dirba gana seniai. Tačiau labai svarbu, kad būtų suderintos valstybių narių struktūros šiuo atžvilgiu. Problema kyla iš to, kad reikia investuoti į privačiasias ir viešasias struktūras, kurios galėtų dirbti pasiremdamos tuo, kurios galėtų profiliuoti žmonės ir galėtų užtikrinti, kad jų įgūdžiai būtų pripažinti ir naudojami. Tam reikia ir didesnių investicijų į užimtumo tarnybas, taip pat reikia, mano nuomonė, įveikti tokias bendrasias rasistinės tendencijas kurios atsiranda dėl to, kad e, trūksta e, galimybių kitoms pažeidžiamoms grupėms. Pavyzdžiui, kalbant apie darbo rinką, sudėtinga integruoti e, tam tikrus asmenys ar pripažinti įgūdžius, jeigu nesuteikiame naujų, taip reikalingų galimybių visiems asmenėms, kuriems reikia geresnės prieigos prie mokymų, prie mm, išsilavinimo galimybių. Tai aktualu ne tik pabėgėliams, tačiau daugumai kitų, e, ypač jaunų žmonių. Kalbant apie eurės tinklą, tinklą, taip, sutinku, kad būtina, jog valstybės narės intensyviau teiktų duomenis. Tačiau neretai, kad skirtinga situacija yra skirtingose regionuose valstybėje narėje. Trūksta taip pat ir koordinavimo tarptų regionų. Tad reikia to koordinavimo tarp institucinių lygmenių siekiančių tikslų. Reikia užtikrinti, kad būtų dirbama ne tik eurobi, europiniu, bet ir regioniniu lygmeniu. Ir kad būtų dirbama taip pat ir su jaunimo organizacijomis. Ačiū. Dėkoju, Ana Gerike. Dvi minutės. Dėkoju. Aš norėčiau pasveikinti visus jaunus žmonės, kurie prie mūsų prisijungia. Jaunimas, kuris gali savo nuomonę praturtinti mūsų darbą čia Europos parlamente. Aš manau, kad šio renginio pradžioje buvo išsakyta labai svarbiai mintis. Europą šiuo metu atvyksta labai daug migrantų ir jie yra suvokiami skirtingai. Ir Mes e, esame visi Europos Sąjungoje ir todėl negalime kalbėti vieno iš e, tautinės valstybės perspektyvos. Vokietijoje mes prieėmėme daug žmonių ir dėl to mums patiems kyla šiandien daug klausimų. Pavyzdžiui, ar mes galime iš tikrųjų priimti, tinkamai integruoti visus šiuos žmonės. Ir Vokietijoje mes esame parengę įvairias gairias, kurių privalu laikytis. Ir kartu aš manau, kad mes visi, visi turime būti atviresni. Ir jūs taip pat turėtumėt būti atviresni. Jūs labai aktyviai jau bendraujate su įvairių šalių atstovais, jūs keliaujate. Mano, pavyzdžiui, vaikai yra apsilankę ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir Kanadoje, ir Australijoje, ir kitur. Ir jūs turite daug įdomios patirties. Ir aš manau, kad taip pat būtų įdomu, pavyzdžiui, pasikviesti jaunimą, sakykime, iš Afrikos, kad jie pas mus galėtų atvykti, kad mes galėtume su jais aptarti, kaip jie galėtų praturtinti mūsų kultūrą, Ir įdomu būtų taip pat ir sužinoti, ką jauni afrikiečiai galvoja apie darbą ir darbo galimybės Afrikoje. Aš manau, kad, visi, kad ši patirtis būtų mums, europiečiams, naudinga ir, ir padėtų ir mums, ko gero, tobulėti Europoje. Ir dėkoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. Dėkoju. Toliau Renata Weber, paskutinė Europos parlamento narė, kuri pasisakys per šį uh, E, diskusijos ratą. Dėkoju, dėkoju Jums e, už Jūsų įžangą. Be abejo, apie pabėgėlius, migrantus labai intensyviai kalbame jau visus metus. Ar mes žinome, kaip spręsti susidariusią situaciją? Be abejo, kad ne. Bet mes ieškome sprendimų ir todėl mums labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Mes išgyvename savotišką paradoksą. Viena vertus. Uh, Daugybė vyriausybių teigia, kad e, migrantai mūsų darbo rinkoje atims darbo vietas iš jaunimo. Bet jūsų siunčiama žinia yra visiškai kitokia, kitokia nei ta, kurią girdėme iš oficialių e, įvairių valstybių narių politikų. Ir akivaizdu, kad čia kalbame apie politinę problemą ir todėl ją reikėtų spręsti pirmiausia politinėmis priemonėmis. Aš manau, kad yra dar vienas svarbus aspektas. Tai yra kultūros skirtumai. Europoje mes esame linkę manyti, kad visi pabėgėliai yra vienodi, bet juk jie labai skiriasi vienas nuo kito, jie atvyksta iš varių šalių, iš varių kultūrų. Ir todėl aš manau, kad mes Europoje turėtume suprasti, įsigilinti į tuos e, skirtumus ir tai padėtų mums juos geriau integruoti į mūsų visuomenę. Antra, be abejo, šie žmonės atvažiuoja su savo įgūdžiais ir būtų labai tikrai uh, apmaudu nepasinaudoti jais, nes tie įgūdžiai gali būti naudingi mums, europiečiams. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, kaip galima būtų persiųsti jūsų siunčiamą žinią jūsų šalių vyriausybėms? Kaip galima būtų e, jiems parodyti, kad jūs esate labai atviri e, migrant, migrantams ir kad esate pasiruošę su jais dirbti? Dėkoju. O dabar e, Leisime mūsų prelegentams atsakyti į patiktus klausimus, sureaguoti išsakytas pastabas. Lyonį, prašau. Jūs turite vieną minutę. Aš pabandysiu atsakyti pono Maną ir ponios Veiber patiktus klausimus. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad visi mano draugai, draugai tikrai yra atviri įvairioms kultūroms ir netgi galima būtų pasakyti, kad ir mes esame patyrę tas įvairias kultūras. Ta, uh, nes esame studijavę įvairiose šalyse. Ir aš iš savo patirties žinau, kad e, nulatos e, tenka prisitaikyti prie kitokios kultūros, prie kitokių įpročių, nes aš dirbu tarptautinėje e, srityje. Mes dirbame konkrečiai su pabėgėliais ir Šefildė. E jų gal ir nėra šiuo metu labai daug, bet mes stengiamės su jais bendrauti ir stengiamės parodyti jiems, kad mes esame pasiruošę jūs priimti savo visuomenėje. Ir taip bandome su jais surasti tarpusavio supratimą. Ir be abejo būtų gerai, jeigu mes surastame kažkokį būdą vyriausybei pranešti, kad mes visiškai nesame prieš jų integravimas į mūsų darbo rinką. Dėkuoju, Milifa. Aš norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką Jūs pasakėte apie kultūrą, kalbėjote, e, kad reikia atsižvelgti kultūrinius skirtumus. Mes galvojame apie štai tokį pasiūlymą. Mes galvojame, kad galima būtų leisti pabėgėliams rinktis, į kurią šalį jie norėtų vykti, sakykime, jeigu žm... yragi tokių, kurie norėtų, sakykime, atvykti į Prancūziją ar kitą šalį. Ir galima būtų taip pat pagalvoti ir apie tai, šali, kokių įgūdžių trūksta kokiom, kokiose šalyse, tam, kad, tam, kad galima būtų ir atsižvelgti taip, padėti geriau integruotis migrantams. Uh, sakykime, galima būtų sukurti platformą, kurioje galima būtų e, nurodyti, kad aš noriu apsigyventi tokioje ar tokioje šalyje, bet matau, kad tai, toje šalyje mano įgūdžių nereikia. Tuomet žmogus galėtų, pavyzdžiui, taip pat taip užsiregistravęs nusiųsti užklausą, kai, kas jam galėtų padėti tokiu atveju. Toliau regiono e, įvairių regionų, regioninių subjektų veiksmų koordinavimas. Aš manau, kad statistikos duomenys tikrai gali čia labai praversti. Mes savo šalyse galime, pavyzdžiui, panagrinėti statistiką ir pažiūrėti, kokių įgūdžių mums trūksta. Ir taip mes galėtume gal uh, geriau įtikinti savo vyriausybės, kad mums tų atvykusių žmonių reikia, nes jie padės mums užpildyti mūsų darbo rinkoje susidariusias įgūdžių spragas. Gerai, o dabar mes periname prie kito mūsų diskusijos rato ir kalbėsime apie įgūdžių tobulinimą įgūdžių įsigijimą. Gerbėjami Europos parlamento narė, gerbėmėjai svečiai, kurie klausosi diskusijos internetu, Šiandienos visuomenė, visuomenė sunku prisitaikyti prie skaitmeninės revoliucijos. Todėl mums reikia geresnių skaitmeninių įgūdžių. Todėl aš norėčiau pasiūlyti sukurti skaitmeninių įgūdžių stovyklą, kurioje jaunimas galėtų patobulinti savo įgūdžius, o darbdaviai galėtų po to susirasti jiems reikalingų darbuotojų. Ši stovykla truktų keturias savaitės ir šios stovyklos galėtų būti rengiamos įvairiuose universitetuose ar įmonėse. Ir e, aš manau, kad jos galėtų veikti, pavyzdžiui, per atostogas, du kartus per metus, pavyzdžiui. Tokiose stovyklose galima bus aptarti, e, kaip naud, e, išmokti naudotis įvairiomis programomis, kurio, kurios naudojamos yra įvairiose įmonėse. Galima būtų taip pat kalbėti ir apie tai, kaip organizuojama yra įmonių logistika ir kaip galima būtų naudotis įvairiomis informacinė, informacinėmis technologijomis. Ir skirtingai nuo universitetinių paskai, paskatų, visos uh, pamokos tose stovyklose turėtų būti pagrystos konkrečiais projektais ir konkrečiais poreikiais. Ir taip darbdaviai, įmonės kartu su universiteto, universiteto dėstytojais galėtų padėti jaunimui. Taip pat galima būtų atsižvelgti į kokiame nors regione, pavyzdžiui, vyraujantį verslą, svarbius sektorius. Ir da, šios stovyklos turėtų būti nemokamos. Ir aš manau, kad galima būtų pradėti nuo 3-5 universitetų, kurie, taip galima juose būtų gyvendinti bandomuosius projektus. Uh, ir po to visi kartu mes galėtume aptarti įsigytą patirtį su visais verslo, universitetų ir jaunimo atstovais ir taip galėtume padėti jaunimui. Dėkoju. Lijonį, prašau. Aš siūlau patvirtinti kokį, kokią nors sistemą Europoje, kuri padėtų darbdaviams skatinti jaunimą įgyti įgūdžius, kur, kurių šiuo metu trūksta darbo rinkoje. Šiuo metu mes susirime daugybę įvairių e, iššūkių. Ir mums pirmiausia reikia spręsti štai tokius iššūkius. Tai yra akademiniai įgūdžiai ir e, su komunikacija, su darbu komandoje susiję įgūdžiai. Jaunimas, ne, e, jaunimo nedarbas yra viena iš svarbiausių ES problemų. Ir problema yra ta, kad labai skiriasi įgūdžiai, kuriuos įgyjame mokykloje ir tie įgūdžiai, kurių reikia darbo rinkoje. Ir Šiandien labai dažnai mūsų įgūdžiai yra nepakankami, jie gali būti pritaikyti tam, tam tikroje konkrečioje srityje. O darbo rinkoje šiandien reikia labai e, e, lankščių, labai pasiruošusių mokytis e, darbuotojų. Ir galima būtų šias problemas spręsti taip. Studentams galima būtų leisti pamatyti, kaip realiai vyksta darbas, tam, kad jie galėtų vėliau geriau pasirinkti, kur dirbti baigus universitetą. Ir galima būtų juos skatinti taip pat dalyvauti stažuotėse ir užsimti mokomąją praktiką. Tai yra labai svarbu, nes galima būtų pasimokyti de, dirbant pra, praktinį darbą. Ir aš iš savo Patirties galiu pasakyti, kad sprendimas dalyvauti stažuotėje buvo vienas iš geriausių sprendimų, ta, kurį priėmiau per visą savo studijų universitete laiką. Ir Ta stažuotė padėjo man geriau suprasti e, įvairias su mano e, studijos rytimi susijusius klausimus, kurie beje nebuvo niekuomet aptariami universiteto kontekste. Be to, ta, studentai galės pasinaudoti jau įgytais įgūdžiais, tai jie įgys daug, didesnį pasitikėjimą savimi, jie žinos, kaip pritaikyti praktinius sprendimus, kaip galima būtų da, kreiptis į darbdavius ieškant darbo ir taip, aš manau, universitetą baigusių asmenų galimybė susirasti darbą būtų kur kas geresnės. Europos parlamento narys toliau kalbės Hans Becker. Dėkoju, dėkoju Jums uh, už Jūsų mintis, kurios uh, visiškai atitinka tai, ką aš skaičiau apie jūsų renginį, kuriame buvo pateikta 50 pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų patobulinti jaunimo padėtį jaunim, Europoje. Ir tos visos mintis yra nepaprastai įdomios ir aš tikrai remiu jūsų pasiūlymus. Aš manau, kad skaitmininių įgūdžių stovyklos pasiūlymas yra labai geras mokymasis sprendžiant konkrečias užduotis taip pat yra labai geras pasiūlymas, nes jis padėtų žmonėms įsigyti labai konkrečių įgūdžių. Nes iš esmės apie ką mes kalbame? Kalbame apie tai, kaip jaunimui padėti susirasti darbą, kaip galima būtų pasinaudoti visais turimais ištekliais. Ir manau, kad mums reikia dualinis mokymas yra labai da, e, svarbus ir komisija turėtų apie tai nepamiršti. Čia Europos semestras galėtų tikrai mums e, padėti spręsti dabartinės problemas. Nemokamos stažuotės, mano galva, turėtų būti uždraustos. Be to reikėtų taip pat aktyviau dirbti ir socialiniais partneriais, nes e, vargu ar mums pavyks surasti kokį nors sprendimą, kuris įspręstų e, problemas darbo rinkoje, ne įtraukiant į šį procesą darbdavių ir darbuotojų. Dar vienas dalykas - jaunimo garantija. Jau žinome, kad jaunimo garantija e, pasiteisina, tai yra tikrai gera priemonė ir komisiją reikėtų pasveikinti su tuo, nors va, mes e, paprastai nelabai ir, ir mėgstame sveikinti komisiją su kuo nors, bet tai yra pavyzdys to, kad mes sugalbėjome panaudoti savo švelnėje galę. Eduard Marta, ačiū pirmininkė, ačiū taip pat prelegentams už pranešimus. Šiandieną mes diskutuojame kartu su jaunimu, nes šiandien Europoje 25 milijonai bedarbių e, ir daugelis iš jų jaunimo. Taigi rezultatų mes neįspręsime, priežaš, jeigu nespręsime priežasčių. Tai yra, turime skatinti viešasias investicijas. Jeigu objektyviai vertiname situaciją, tai galime pasakyti, kad pastarosius metus jaunimo įgūdžiai E, per pastarosius metus stiprėjo ir mes priekaištaujame jaunimu ne už tai, kad jie neturi įgūdžių, bet kad jiems trūksta patirties. Čia yra pagrindinė problema. Aš tikrai labai tuo esu suinteresuotas, domiuosi ir matau, kad yra atotrukis tarp mm, darbuotojų ir ieškančių darbų, o taip pat tarp švietimo sistemos. Švietimo sistema turėtų atliepti rinkos poreikiams. Taip pat turime e, Europos lygių valdyti visą šitą sistemą. Kai, man atrodo, Melisa kalbėjo apie tą Europos portalą. Euro, Europos įmonės turėtų mums pasakyti, kokie yra jų poreikiai ir kokie tie poreikiai bus per 50 metų taip galėtume užbėgti įvykiams už akių. Mums vyresnio amžiaus e, piliečiams, aš pats juk esu tėvas, matau, kad e, jaunimui trūksta patirties, neišsilavinimo. Ir įmonės tai suvokia kaip riziką, nes jie negali iš karto įsijungti į įmonės veiklą. Todėl Europa turi rasti tokių skatinimo priemonių, nes E, įmonės negali pačios e, iš karto įdarbinti jaunimo. Taigi reikia tokių paskatų, tokių priemonių, kurios ryštusi įdarbinti e, patirties neturinčius jaunuolius, kurie galbūt būtų kūruojami vyresniųjų, daugiau patirti turinčių įmonės darbuotojų. Tane Gonzalės atrodo netėjo į posėdžių salę, todėl periname prie Tani Renke. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu pasveikinti visus susirinkusius jaunolius, labai jaudinusi, aš pati prisimenu, kaip visiškai nesenai mes buvome susitikę su kita jaunimo grupė ir tikrai susitikimas buvo įspūdingas. Aš tikrai pati nesijaučiu labai įsiskirianti iš jūsų, nes man primtinos visos jūsų keliamos temos, problematika. Dabar grįžtant prie diskusijos, tai man, mane sudomino skaitmeninių įgūdžių stovyklos pasiūlymas. Labai įdomu, mes galėtume po, pavyzdžiui, šių diskusijų kitiems metams pasiūlyti šią mintį, kad toks modelis įvairiose universitetuose, kaip jūs siūlėte, būtų įgyvendintas. Ir tas pasiūlymas yra iš ties e, vertas dėmesio, nes tokiu būdu jaunimas tarsi e, sustiprintų savo įgūdžius, gautų patirties. Ir galbūt e, aš nesutikčiau su kitu dalyku, kad švietimas ir įgūdžių tobulinimas turėtų būti nukreiptas į jaunimo įdarbinimą. Ne, jūs taip pat minėjote ir tas tuos švelniuosius įgūdžius, tai yra asmenybės plėtojimą. Mes neturėtume pamiršti šitų kitų dalykų, nes būtent tokioje erdvėje jaunimas ne tik išmoksta tapti darbo rinkos dalimi, bet taip pat ir visuomenės dalimi. Kitas dalykas, aš irgi galbūt paprieštarausiu išsakytoms nuomonėms. Iš tiesų mes kalbame apie įgūdžių stoką, trūkumą, Bet antra vertus, mūsų įgūdžiai yra patys geriausi palyginus su ankstesniosiomis kartomis. Todėl reikia viešųjų valstybės investicijų į darbų vietų kūrimą, kurios būtų užpildytos būtent to kvalifikuoto jaunimo. Dėkui. Grįžime prie mūsų dviejų prelegentų, jiems skiriame pro vieną minutę. Pirmiausia, Noineris. Ačiū už pozityvų įvertinimą, nes mes savo mintis būtent jums ir adresavome. Pritarčiau ponios Renkė minčiai, kad trūksta to asmen, asmenybės m, mm, ugdymo. Taip, to galbūt trūksta ir ES galėtų tikrai prisidėti prie šio ugdymo, skirdama, pažiūrėjau, 50 procentų finansavimą. Pavyzdžiui, aš studijavau Paryžiuje ir supratau, kad studijos yra labai e, skirtingos nuo mano šalies. Jos yra tarp disciplininės, orientuotos į projektus, tačiau antra vertus dominuoja teorinis dėstymas. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, labai e, daug privalumų turi dualinis mokymas, kuris galėtų būti pritaikytas visoje Europoje, nes jisai pasiteisina. Dabar dėl tų kompetencijų trūkumo, tai, na, patirties trūkumo, tai iš tiesų suprantame, kad pramoniai reikia galbūt kito profilio žmonių. Tai todėl mes turime suprasti, kokie yra jų poreikiai. Dėkoju. Dabar žodis Leoniai. Aš norėčiau atsakyti keletą pastebėjimų. Pirmiausia, ponė Bekė. Aš tikrai nepritarčiau minčiai, kad reikėtų uždrausti nemokamas, nemokamas apmokymas, nes tokiu būdu uh, studijos. kad stažuotis būtų nemokamos, nes e, tokiu būdu mes negalėtume pasinaudoti visomis galimybėmis, užbaigti studijų, įgyti daugiau kompetencijų. O dabar pakomentuosiu Benker mintis. Aš pritariu, kad e, įgūdžiai turėtų būti nukreipti ne tik į tai, kaip gauti darbą. Taip pat e, turime ugdyti ir asmenybės, e, bet tam mes turime žinoti, ką privalome daryti, kad e, tas ugdymas nebūtų atsiektas. Taip, mūsų islaminas vienas iš didžiausių per pastarį amžių. Mes turime daug sugebėjimų, įgūdžių ir antra vertus mes nežinome, kaip juos panaudoti nes pavyzdžiui dabar stažuotėje man, manęs teiravosi ir aš neturiu mm, rinkodaros e, patirties, tuo tarpu pati studijuoju teisę. Taigi mm, tie poreikiai iš anksto nėra žinome. Jeigu, pavyzdžiui, mums būtų pasakyta, kas yra svarbu ir kad tai galėtų būti mūsų įsilavinimo dalis, tai būtų kur kas geriau. Ta mes norėtume žinoti iš anksto. Ačiū. Dabar perėsime prie mūsų trečiojo apsikeitimo mm, idėjomis raundų. Tai yra verslas ir startuoliai. Žodžiu suteikiu Melisai. Kaip jūs galėtumėte remti jaunus verslininkus? Siūlyčiau sukurti vienos, vieno langelio portalą, kuri sujungtų įvairią informaciją. Pirmiausia, platforma būtų išversta į visas ES kalbas ir prieinama visiems. Taip pat portalas būtų interaktyvus pokalbių, su pokalbių langeliais, taip pat vartotojai galėtų pasinaudoti visomis funkcijomis ir kad tas portalas pats būtų labai paprastai naudojamas. Labai svarbu, kad pradedantis verslininkai gautų informaciją, o taip pat ir galėtų gauti mokymą per, pavyzdžiui, vienerius ar šešerius metus. O jį galėtų teikti ekspertai. Tokiu būdu e, susidarytų visa plati bendru, verslino, verslo bendruomenė. Būtų sprendžiami įspū, e, iššūkiai ir plėtojami tie įgūdžiai, kurių labiausiai reikia. Būtų pritrauktos ir e, investicijos bei finansavimas. Tai yra svarbu, nes e, mes, pradedantis verslininkai, nežinome, kokie yra, pavyzdžiui, finansavimo šaltiniai ir mums net sunku pasirinkti, kokias e, finansavimo schemas naudoti. Tai leistų taip pat palyginti, kaip skiriasi finansavimo galimybės valstybėse narėse. Galėtų prie to prisidėti Europos investicijų bankas ir e, kitos finansavimo institucijos, nes toks vadovavimas ir mokymai yra labai reikalingi, kad mes suprastume, kaip pasinaudoti turimais finansavimo šaltiniais. Dėkui. Ačiū. Ir paskutinis mūsų prelegentas. Europiečiai tikrai nori būti savarankiškai dirbantis verslininkais. Todėl mes e, siūlome e, įkurti Europos verslo centrą, kuris galėtų taip pat veikti vietos universitetuose. Čia e, Europos studentai galėtų susiburti ir rasti naujas verslo bendrijas, kurti verslo įmonės. Tokios, tokie centrai galėtų veikti internetinėje erdvėje ir studentai, turintys įvairių kompetencijų, galėtų dalintis idėjomis, jas aprašyti ir žiūrėti, ką galima kurti. Į komandas galėtų būti patekti 2-5 studentai, nuo 2 iki 6 studentų ir taip pat veiklai būtų skiriamas finansavimas. Galėtų būti skiriama taip pat ir darbo erdvė, kurią teiktų universitetai. Negana to, patyrę verslininkai galėtų būti kaip ir mokytojai tokiems startuoliams. E, veikloje dalyvautų universitetai, kurie pritrauktų ir socialinio fondo finansavimą. Mes e, siūlome tokią platformą, kad būtų apsikeista informacija taip pat ir su tais, kurie jau pradėjo sėkmingai savo verslą. Ir e, žinoma, reikia tokios e, detalios informacijos ir iš vietos verslininkų, kurie veikia sėkmingai. Taigi po tokio portalo veiklos informacija galėtų keistis, keistis ne tik pradedantys startuoliai, bet ir darbdaviai. Galėtume taip pat ir surenkti startuolių konkursą Europos lygiu ir skirti nugalėtojams finansavimą. Tokiu būdu sėkmingi verslininkai, startuoliai galėtų gauti papildomą finansavimą, tęsti savo veiklą. Taigi jaunimo verslo finansavimas tikrai gali atverti geras galimybės Europai. Ačiū, Lorencai. Dabar pereisime prie Europos parlamento narių. Įsakykite jūsų e, pastebėjimus, mintis. Pirmiausia, Šulcas. Ačiū labai, tikrai įdomus pasiūlymai. Tikrai svarbi ši tema, buvo pateikta daug įdomių pasiūlymų. Ir suprantu, kad per dvi minutės sudėtinga viską detaliai išdėstyti, tačiau akivaizdu, kad intensyviai gilinatės į šiuos klausimus. Aš pats esu gana jaunas, jaunas parlamento narys ir domiuosi verslumo, startuolių E, klausimais. Man atrodo, tai yra įtin aktualu, kalbant apie ES. Ir tikrai daug svarbių elementų jūs šiandieną pristatėte, taip pat pabrėžėte, jog reikia tų specialių platformų, reikia gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais būtų galima keistis. Mes visada tai kartojame ir savo rengiamuose pranešimuose. Nes jeigu, tarkime, vienoje šalyje yra kažkokia gera praktika, kuri yra pritaikoma realybėje, reikėtų tuo pasiremti. Tačiau vieno dalyko nepaminėjote. Nepaminėjote to, kad daug startuolių įmonių susiduria su biurokratija. Ir yra priversti šokinėti per kliūtis, o ne užsimti verslu. Tad, man atrodo, reikėtų užsimti lobistinę veiklą skirtą startuoliams Taip, e, suprantu, kad ne visiems startuoliams pasiseka, tačiau tikrai tokioms įmonėms būtų naudinga patyrusių asmenų patirtis. Ir pavyzdžiui, Vokietijoje dauguma jaunuolių mėliau tampa e, valstybės tarnautojais, o nesteigia savo įmonės, nes tai yra saugesnis variantas. Todėl tikrai reikia skatinti žmonės, reikia, kad e, drasus jaunimas įgyvendintų savo idėjas. Dabar dėl finansavimo. Uh, Man atrodo, kad lėšos yra prieinamos, jomis galima pasinaudoti ir tikrai yra privačių asmenų, kurie galbūt būtų pasirengę finansuoti e, tam tikrus startuolius. Todėl reikia juos suvienyti ir padėti jiems dirbti kartu. O dėl nemokamų stažuočių, galbūt reikėtų pradėti nuo jų, jų draudimo Europos parlamente, tai jų būtų nebloga pradžia. Ačiū, Emilijan Pavel, prašau. Dėkoju visiems už tokias puikias mintis. E, išsakytas ne tik per šį diskusijų randą, bet ir anksčiau tikrai buvo daug įdomių pasiūlymų pateikta. Tikiuosi, kad galėsime pasinaudoti jūsų pristatytais pasiūlymais ateityje. Aš pats norėčiau, kad Europos verslininkai taptų šios ryties lyderiais visame pasaulyje. Juk mes nenorime tapti vien tik kitų gaminamų produkcijos vartotojais ir Tai reiškia, kad reikia skatinti jaunąją kartą, reikia raginti jaunimą pradėti verslą. Tačiau tai reiškia, kad bankai, investuotojai, kaip ką tik sakė pona Šulcas, e, turi e, pasitikėti jaunimu, teikti jiems kreditus, nepaisant to, kad jie, jiems kartais be abejo nepasiseka. E, taip nutinka visiems. Be abejo, yra modelių, yra gerosios praktikos pavyzdžių, tokių kaip silikono slėnis, kuriais būtų galima pasinaudoti. Tačiau mano nuomonė nereikia um, tiesiog aklai visko kopijuoti. Manau, kad tiesiog galima pasinaudoti kaip tam tikri, tuo kaip tam tikrais pavyzdžiais, tačiau mm, įgyvendinti dar labiau patobulintus projektus, išnaudoti mūsų jaunimo potencialą. Jūs taip pat kalbėjote apie skaitmeninius įgūdžius. Tai tikrai labai svarbi linija, kurią reikėtų ir toliau žengti. Uh, ir reikėtų skatinti jaunimą mm, užsimti e, mm, skaitmeninius įgūdžius tobulinančią veiklą. Aš pats esu inžinierius ir žinau, kokie svarbus yra skaitmeniniai įgūdžiai, jų tobulinimas. Man atrodo, kad nemažiau svarbu suvokti, jog e, startuolių veiklos modeliai skiriasi nuo mažų bei vidutinių įmonių. Į tai taip pat reikia atsižvelgti, e, tai turėtų atsispindėti ir mūsų teisinėje sistemoje. Panašu, kad mano laikas jau baigėsi, tad paskutinė pastaba. Mums reikėtų skatinti intensyvesnį bendradarbiavimą tarp startuolių ir universitetų, kurti specialius inkubatorius, kurie padėtų jauniems žmonėms išlaisvinti jų potencialą ir e, kurti inovacijas. Tad ačiū už jūsų puikius pasiūlymus, laukiu tolesnių diskusijų. Dėkoju. Dabar žodis Lorai Agijai, paskutinė parlamento nariai, kurie pasisakys. Dėkoju už e, jūsų pasisakymus. Jūs tikrai, galima sakyti, nušvietėte mus, e, atskleidėte, kokie yra jūsų lūkesčiai, tai kaip jūs suprantate tikrovę. Mes tikrai Laukiame to jūsų požiūrio apie, e, pavyzdžiui, tos startuolius. Aš pati tikrai esu dirbusi daug su jaunimu ir tie jaunieji verslininkai susiduria su labai sudėtinga tikrovė. Jie niekaip e, sunkiai, jiems sunkiai pavyksta įgyvendinti jų uh, sumanimus, idėjas. Kodėl? Todėl, kad labai sunku gauti finansavimą. Taip pat e, yra didelės, e, dideli biurokratiniai reikalavimai jauniesiams e, verslininkams, kurie skęsta tose biurokratiniuose reikalavimuose, kol bando realizuoti savo projektus. Ir kai kalbame apie finansavimo alternatyvius kanalus, tai čia jūs siūlote Europos investicinio banko galimybę. Taip, pavyzdžiui, jaunimas galėtų tikrai kreiptis į ne tik į sutelktinio finansavimo e, galimybę, bet naudotis ir kitais alternatyviais finansavimo variantais. Tai Aš tikrai į tai norėčiau atkreipti dėmesį. Yra ir kitas dalykas. Labai dažnai mes matėme, kokių didžių idėjų turi jaunimas, bet tos idėjos tiesiog buvo parduotos tarptautinėms įmonėms. E, reikėtų akcentuoti pačius startuolius, tas įmonės ir joms tas plėtoti idėjas, o jų nepardavinėti kam nors kitiems. Ačiū. O dabar galime sugrįžti prie mūsų dviejų prelegentų, skirsime jiems po vieną minutę ir pradėkime nuo Melisos, prašau. Dėl tos paskutinės pastabos ir dėl startuolių pardavimo. Man atrodo, kad čia svarbu yra štai kas. E, tos mentorystės programos E, taip pat tie vadinamieji angelai, sargai, investuotojai. Nes tokiu atveju, jeigu verslas plėstusi, būtinas toks pasitikėjimas, e, būtina kitų verslininkų patirtis. Neretai nutinka ir taip, kad finansuotojai dėje e, ne tik finansuoja projektus ir ne tik padeda jaunimui dirbti, tačiau ir tarsi juos išstumia iš kažkokios taip pelningos veiklos. To taip pat reikia nepamiršti. Dabar dėl biurokratijos. Taip, tai svarbus punktas, tačiau man taip pat atrodo, kad reikia e, geresnių galimybių suvokti, kad E, tikrai nėra lengva pradėti verslą, e, tai kainuoja ir žmonės to bijo. Jiems trūksta pasitikėjimo. Todėl reikėtų vadovautis tuo inovatyviu požiūriu, kalbant apie e, kažkokias tai karjeros konsultacijas. Žmonės turi žinoti, kad tai yra įmanoma, tai galima padaryti ir jie neturėtų visko bijoti. Ačiū. Taip, aš taip pat pritariu, kad reikia daugiau įgūdžių inkubatorių, Europoje, pavyzdžiui, Münchenė vienas e, toks inkubatorius įsteigtas, tai vienas geriausių Vokietijos inkubatorių. Aš pats kalbėjau su e, to inkubatoriaus vadovu. Ir mes taip pat kalbėjome apie e, verslą, švietimo aspektus, kurie padeda į pradėti savo veiklą. Galbūt jau vidurinėje mokykloje būtų galima susitelkti į tai, jog svarbu įkvėpti tos teigiamos dvasios. Aš mačiau įtin daug e, teigiamų startuolių pavyzdžių ir e, daug mano bendrakursių, bendramžių yra pradėję verslą, todėl aš tikrai suprantu, kad įmanoma e, to pasiekti. E, pasinaudojant savo studijomis, be abejo, reikia neskubėti, e, pradėti galbūt nuo verslo seminarų, nuo kažkokių tai mokymų, o ne iš karto šaukti prie savo įmonės steigimo. Apie tai kalbėjo ir Laura Agėja. Ačiū labai. Pirmininkė maloniai prašo vertėjų užsibūti penketą papildomų minučių. Norėsime išklausyti Mišel Serats, jis yra užimtumo generalinio direktorato um, direktorius ir džiaugiuosi, kad šiandien atvykote pas mus. Suteiksiu jūsų pasisakymui keletą minučių. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Suprantu, kad laiko neturite daug. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tas naujas, šviežias idėjas. Nedažnai tenka uh, jas išgirsti, ypač tokiu sudėtingu Europai metu, kai mums būtina tiesiog generuoti tos naujus požiūris, mintis, pasiūlymus. Pradėsiu nuo migracijos. Visų pirma, labai džiaugiuosi e, girdėdamas, jog jauni žmonės e, palaiko imigracijos procesus. Ir suprantu, kad jaunimas susiduria su didžiausiamis grėsmėmis, kurias kelia globalizacija, todėl džiugu, kad taip teigiamai kalbėjote apie tuos procesus. ES yra pagrista įvairovė ir būt, mes esame ta įvairovė, todėl labai svarbu ją pripažinti ir ją suprasti. Dabar dėl integravimosi į darbo rinką. Norėčiau pasakyti štai ką. Taip, dabar patiriame tą migracijos rautą, sudėtinga jį suvaldyti, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Ir kalbant apie šį kontekstą, galbūt reikėtų kažkaip neformaliai pažvelgti į tam tikras problemas, reikėtų tokio praktinio požiūrio. Ir kalbant apie įgūdžius, Suprantu, kad sudėtinga būtų pritaikyti tokį pat formalų diplomų pripažinimo procesą, koks dabar taikomas ES, tad galbūt kažkaip kitaip reikėtų pažvelgti šią problemą, bandyti ją spręsti, ieškoti tokių greitesnių procesų, kurie padėtų pripažinti imigrantų ir pabėgėlių įgūdžius bei diplomus. Būtina būti lankstiems, praktiškiams ir užtikrinti, kad pas mus atvykstantieji galėtų kiek įmanoma greičiau integruotis į darbo rinką. O dabar dar dėl įgūdžių klausimo suprantu, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra įtent svarbu. Ir mano nuomonė, skaitmeniniai įgūdžiai, e, taip pat e, skaitiniai įgūdžiai ir skaitimo įgūdžiai yra įtent svarbus. E, ir Europoje yra milijonai žmonių, 70 milijonų tiesą pasakius, kuriems e, trūksta tų įgūdžių. Ir kai apie tai pagalvoji, m, tai yra didžiulė problema tokiems žmonėms sudėtinga įsilieti į darbo rinką, nes jeigu neturi tinkamų e, e, raštingumo ar skaitmeninių įgūdžių, sudėtinga susirasti darbo vietą. Todėl komisija teikia pasiūlymą dėl įgūdžių garantijos ir taip pat galiu Jums pritarti, e, kad problemos sprendimų pagrystas mokymas yra itin svarbus, kalbant apie ateities iššūkius, nes ateityje jauni žmonės bus itin mobilus, jie judės iš vienos šalies į kitą, jie keis darbo vietas. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad e, jaunimas įgytų reikalingų įgūdžių ir galėtų keisti darbo vietas ar profesijas. Dar dėl ryšio tarp švietimo sistemų ir darbdavių komisijoje apie tai daug kalbame ir bandome spręsti įgūdžių netitikimo problemą. Bandome žiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti, kad e, įgūdžių, lūk, e, atsiprašau, darbdavių lūkesčiai atitiktų švietimo sistemų teikiamas galimybės. Na ir jauni žmonės yra tarsi tarpinė grandis tarp švietimo sistemos ir darbdavių. Ir vienas iš jaunųjų prelegentų šiandieną kalbėjo apie tai, kad E, reikėtų žinoti, kokie yra darbdavių lūkesčiai, tad būtent ties tuo ir dirbame. Dirbame e, ties judumo klausimais, taip pat rengėme specialią schemą skirtą ateičiai. Tai galėtų būti Erasmus programa jauniems specialistams, nes mūsų nuomonė e, tokia programa būtų įtin naudinga ir papildytų išsilavinimo sritį. Prieš dviejus metus buvo atliktas tyrimas, kuris pademonstravo, kad universitetų absolventai Europos Sąjungoje tik 20 procentų jų um, ketina tapti verslininkais, pradėti savo verslą. O Junktinėje karalystėje, atsiprašau, JAV atlikus tokį tyrimą, e, buvo nustatyta, kad du trečdaliai e, absolventų nori tapti verslininkais. Ir tai yra itin didžiulis skirtumas, kuris kelia nerimą. Man atrodo, kad verslo rodiklių um, idėja yra tikrai pamatinė, svarbi, kai kuriuose valstybėse narėse tai jau egzistuoja, tačiau tai reikėtų sistemingai traukti visų universitetų mokymo programas, o tai turėtų būti susiję ne vien tik su startuoliais, tačiau ir su įgūdžių gerinimu, nes e, kalbant apie startuolius, labai svarbu, e, kad būtų sudarytos galimybės jiems e, aukti ir tapti tikromis įmonėmis. Taip, universitetai yra svarbus, tačiau mes taip pat turime nepamiršti startuolių ir galvoti apie juos platesnėme kontekste. Svarbus yra ne vien tik universitetai, tačiau ir mikrokreditai, įmonių steigimas. E, tai yra svarbu ir reikia raginti jaunus žmonės kurti tokias verslo įmonės. Man taip pat patiko pasiūlymas dėl vieno langelio principo. Aš pats, tiesą pasakius, atlikau nedidelį tyrimą, bandžiau išsiaiškinti, e, ko reikia norint tapti savarankiškai dirbančių asmenių mano šalyje. Ir aš e, apsilankiau vienoje interneto svetainėje, bandžiau įsigilinti tuos formalumus, kurie buvo ten išdėstyti ir nežinau, ar dėl to, kad aš jau šiek tiek pagyvenęs ar kodėl, tačiau mane nustebino, kiek daug biurokratinių kliučių reikia įveikti, e, norint įsteigti savo įmonę, jau nekalbu apie apskaitą, e, mokesčių deklaracijas ir taip toliau. Reikia užtikrinti, kad būtų sukurtas toks vieno langelio principas, būtų e, tokia internetinė svetainė, kurioje būtų pateikta visa su verslo steigimu susijusi aktuali informacija. E, Atleiskite, kad taip sparčiai e, prašokau visus tuos jūsų minėtus elementus. Ačiū Jums už visas pasiūlytas idėjas. Are... Dėkoju, mums skirtas laikas baigėsi. Aš norėčiau padėkoti mūsų da, svečiams ir mūsų ir savo kolegoms už dalyvavimą šiame renginyje. Best... Aš manau, kad e, šiandienos klausimai buvo vieni geriausių iš visų tų, kurie vyko mūsų komitete. Ir aš manau, kad dažniau reikia tokius klausimus renkti. Aš pradėjau nuo savo verslą, kai man buvo 22 metai ir aš puikiai suprantu, kad uh, kokia vertinga gali būti parama jauniems verslininkams. Taigi aš dėkoju Jums visiems už dalyvavimą ir kviečiu visus į prieimimą, kuris prasidės netrukus šalia šios salės. Dėkoju.